Kolegos, ar galime vėl pradėti mūsų posėdį? Kaip matote, šiandien po pietų turime gana įtemptą darbo tvarkę, tai reiškia, jog reikėtų laikytis laiko apribojimų. Ir norėčiau suteikti laiko visiems pasisakyti dėl Sirakijani pranešimo, tačiau norėčiau taip pat visų paprašyti laikytis numatytų laiko ribų. Uh, ir galbūt nariai iš anksto galėtų pasakyti, jog jie norės pasisakyti ir tada aš sudarysiu sąrašą ir galėsime paskirstyti kalbėjimo laiką atsižvelgdami į kalbėtojų skaičių. Taigi, su šiuo prašymu norėčiau perėti dabar iš karto prie ponios Serakijani pranešimo dėl bendros Europos geležinkelių erdvės. Tai yra pranešimo projektas, Nežinau dabar, ar jis bus e, kontroversiškas, ar sukels ginčių, tačiau dabar, ponė Seirakiani, žodis jums. Grazie, prezidente. Beh, innanzitutto desidero. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau iš karto padėkoti kolegoms už jų nuveiktą darbą, šešėliniams pranešėjams, kurie bendradarbiavo su manimi, bei sekretoriatui Debritui ir Ingrid už jų pagalbą. Manau, jog mes nuveikėme puikų darbą. Šios naujos redakcijos apreptis yra susijusi su vienu integruoto Europos modeliu. Mes siekime nustatyti aiškias taisyklės, kurios reglamentuotų vieningą Europos geležinkelių erdvę. Be kita ko, mes norėtume atkreipti dėmesį kai kuriuos svarbiausius dalykus, e, kylančius iš pirmojo Europos geležinkelių dokumentų rinkinio. Mes remiamės ne vienu iš anksčiau buvusių modelių, tačiau siekime sukurti trečią modelį, kuris būtų taikomas visoms valstybėms narėms. Tam, kad galėtume pasiekti pagrindinį vieningos rinkos tikslą Taip pat mes siekime sumažinti CO2 iš metalus transporto srityje. Tokiu būdu mums pavyks pasiekti įsipareigojimus, kuriuos prisėmėme prašant komisijai investuoti į geležinkelio sistemą tam, kad ji pasidarytų konkurencingesnė, atsižvelgiant į kitas transporto sistemas. Dabar mūsų pasiūlymo turinį galima apibrėžti trimis dalimis. Pirmiausia, mes kalbame apie finansavimą, atsiejimą, čia kalbame apie infrastruktūros ir vykdomųjų paslaugų atskirimą ir toliau yra techninės harmonizavimas. Žinoma, ne apie visus šios dalykus mes kalbame šios naujos redakcijos pranešimų projekte. Kalbant apie geležinkelių uh, naują finansavimą ir reguliuotojų poziciją, mes taip pat kalbame ir apie atsiejimo klausimus. Liberalizavimas e, bus e, aptariamas tik 2012 metais vykstančiose diskusijose, kaip mums pasakė komisija savo pateiktame komunikate. Žinoma, turime tinkamai atsižvelgti į tai, jog čia kalbame apie geležinkelių rinką, kuri jau buvo liberalizuota krovinių srityje nuo 2007 metų. Taip pat, kalbant apie tarptautinį keleivių transportą, liberalizavimas taikomas tik nuo praėjusių metų sausio mėnesio. Žinoma, mums reikia taisyklių rinkose, kurios apimtų visus mano paminėtus elementus, tačiau norėčiau pakartoti, jog mes ne apie visus šios elementus kalbame šioje naujoje redakcijoje. Uh, Nepakanka turėti vien tik tai stiprų reguliuotoją, jei norėtume užtikrinti, kad e, liberalizuotoje rinkoje nebūtų diskriminavimo. Aš taip pat laikausi nuomonės, jog liberalizuotoje rinkoje be atsijimo e, vis tiek vyks tam tikra diskriminacija. Jeigu turėtume sistemą be e, atsijimo, tokia sistema taip pat neveiktų. Lygiai taip pat, kaip mes negalime turėti veikiančios sistemos, kurioje nebūtų aiškių finansinių patvarkymų. Taigi, Kalbant apie techninį liberalizavimą, mes negalėsime optimaliai pasinaudoti geležinkeliais, jei neatsiesime tam tikrų paslaugų. Taigi, mes čia kalbame apie tris pagrindinius elementus, o toliau kiti dalykai bus aptaresni, aptariami tolesnėse dėrybose ir diskusijose. Taigi, pagrindiniai šios naujos redakcijos elementai pirmiausia yra tokie kalbame apie reguliuotojus, nuo 73 iki 83 pakeitimų mes remiame komisijos požiūrį, kuriuo didiname nacionalinių reguliuotojų nepriklausomybę ir įgaliojimus. Mums reikia veiksmingo nacionalinio reguliuotojo, tačiau tuo pat metu toks reguliuotojas turėtų pakankamai bendradarbiauti su kitais nacionaliniais reguliuotojais, tam, kad užtikrintų, jog turime tokią sistemą, kurioje būtų galima kon kontroliuoti geležinkelio e, rinkoje taikomas taisyklės. Taigi mums reikia aiškių, skaidrių taisyklių ir aiškiai išdėstyti reguliuotojų priskiriamas galės. Toliau 75 pakeitimas. Taip pat ir 73, kur mes kalbame apie reikalavimus organizavimui. Uh, E, toliau kalbama 80-ame pakeitime apie peticijoms keliamus reikalavimus. E, čia mes kalbame apie europinį matmenį, apie kontrolės funkcijas, kurias turi reguliuotojai. E, tačiau kai kurie pakeitimai taip pat kalba ir apie tai, jog reikėtų įsteigti Europos reguliuotojų tinklą. Apie tai jau užsiminiau anksčiau. Tokiu būdu mes galėtume sukurti vieningą Europos reguliuotojo instituciją tinkamu metu. Taigi šiame pasiūlyme mes neįtraukėme šio dalyko, tačiau 80-ame pakeitime, e, pasikonsultavusi su kolegomis, e, pareiškiau, jog būtų pageidautina, kad būtų sukurtas Europos reguliuotojas tinkamu metu. Kitas svarbus dalykas yra apie kurį kalbama šioje naujoje redakcijoje, yra susijęs su išlaidų finansavimu. Pagrindinė prielaida yra tokia, jog geležinkelių sektoriuje yra labai žemas investicijų lygis, ypač infrastruktūros srityje. Dėl to kyla pačios didžiausios problemos vystant geležinkelių se sektorių. Kaip jau sakiau anksčiau, komisija e, tikrai tvirtai yra pasiryžusi vystyti geležinkelių sektorių tam, kad jis e, taptų konkurencingas ir galėtų konkuruoti su kitomis transporto sistemomis. Didelis valstybių narių skaičius apleido investicijas geležinkelių srityje ir jų prioritetų tapo investicijos į kelių transportą. Taigi dabar siūlytume komisijai parengti daugia metį planą, kuris galėtų padėti užtikrinti valstybėms narėms skirti tinkamą finansavimą geležinkelių sričiai. Todėl manau, jog reikėtų padidinti sutarčių laikotarpį nuo penkerių metų iki septynerių metų. Ir tai būtų tinkamas laikotarpis, per kurį operatoriai galėtų vykdyti savo planavimą ir numatytus darbus. Toliau, man atrodo, jog išorinių kaštų internalizavimas turėtų būti koordinuojamas uh, kartu su kitomis transporto rūšimis tam, kad būtų galima sukurti pačias geriausias sąlygas e, tarp rūšinio transporto konkurencijai. Toliau viešieji pirkimai geležinkelio infrastruktūroje turėtų taip pat apimti ir paskatas tam, kad būtų skatinamos investicijos. Taip pat reikėtų padėti modernizuoti riedmenis ir e, skirti investicijas geležinkelių infrastruktūrai. Toliau 62 pakeitimas. Čia kalbame apie bonus malius sistemą, nuolaidų ir priemokų sistemą, kuri turėtų būti skatinama. Operatoriui neturėtų būti per brangu e, e, taikyti ATCS sistemą. Apie tai kalba 60 pakeitimas. Mes turime suteikti stipresnės paskatas tam, kad e, traukiniuose būtų taikoma Europos traukinio eismo valdymo sistema ETCS. Komisija e, kalba apie deleguotasius aktus ir po konsultacijų sutariau atsižvelgti į tai, jog kartais tai gali turėti per didelį poveikį siūlomai direktyvai, taigi parengiau daugelį pakeitimų ir jie kartu su kai kuriais dalykais, kurie yra išdėstyti prieduose, galėtų būti įtraukiami. Čia konkrečiai kalbu apie antrą, trečią, penktą, septintą ir aštuntą į priedus. Kiti pakeitimai konkrečiai siekia įtraukti šias nuostatas į teisėkūrinę procedūrą. E, žinoma, turime atsižvelgti į tai, jog įvyko tam tikri pasikeitimai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ir todėl naujoje redakcijoje e, bus e, kalbama taip pat ir apie atsiejimą, infrastruktūros ir operatorių atsiejimą. Apie tai kalba 70, 37 27-28 pakeitimai. Aš stengiausi analizuoti atsiejimą geležinkelių transporto srityje ir man atrodo, jog tai yra būtinas žingsnis, kurį turime žengti pirminį, jei 2012 metais sieksime liberalizuoti ir atverti rinką. Manau, jog Mes norime atverti rinką ir todėl būtina sukurti tokią sistemą, kurioje stiprus operatoriai nedominuotų rinkoje, kontroliuodami infrastruktūrą. E, kadangi tokiu būdu neleidžiama į rinką patekti mažiems reguliuotojams, ypač iš kaimininių valstybių, ir tai trukdo konkurencijai. Aš manau, jog tai taip pat neleistų tinkamai vystytis rinkai tarptautinės teisės paslaugų teikimo srityje. Taigi, kaip jau sakiau, mes pripažįstame, jog gel... krovinių rinkos liberalizavimas jau vyksta, šis procesas taip pat prasidėjo ir keliaivių transporto srityje. Taigi nemanau, jog mes turėtume laukti, kol bus atvertos nacionalinės rinkos. Man atrodo, jog taisyklės ir prognozijas šioje naujoje redakcijoje numatomos bus naudingos tam, kad galėtume atverti šią rinką. Pavyzdžiui, septintame straipsnėje kalbam apie tai, jog reikia aiškių taisyklių, kurios reglamentuotų infrastruktūrą ir visą šią sistemą. Žinoma, taip pat reikia ir pereinamojo laikotarpio, per kurį būtų e, taikomos įvairios taisyklės ir standartai, kuriuos aš pasiūliau ir kurie vienu ar kitu būdu galėtų suteikti tam tikrų garantijų tinkamai atsižvelgti į darbuotojų poreikį ir panašiai, žinoma, taikant būtinus saugos reikalavimus. Kitas svarbus dalykas yra taip vadinamų centrinių paslaugų savoka. Čia diskriminacija e, siekiant prieiti prie rinkos kyla priežiūros paslaugų srityje ir kitose kitų pagalbinių paslaugų srityje. Taigi čia kalbame apie tai, jog reikėtų suteikti lengvą prieigą naujiems rinkos dalyviams dalyvauti rinkoje ir teikti platesnį paslaugų spektrą. Taigi čia siūlome, kad paslaugų teikėjai turėtų galimybę dirbti visiems geležinkelių operatoriams. Taigi mes pritarėme komisijos pasiūlymui 50-ame pakeitime Iš tikrųjų, šie pakeitimai siekia tik paaiškinti komisijos pateiktą dokumentą. Taigi tokie būtų pagrindiniai pastebėjimai ir man bus labai malonu grįžti prie jūsų pastabų. Ačiū uždėmesi. Dėkuoju. Dabar norėčiau perskaityti kolegų, kurie kalbės sąrašą. šešėliniai pranešimai, panas Konų, panas Ramoso, panas Krameris, panas Zylė ir panas Wills, ponia Wills, po to panas Imbrasas, panas Likeram, panas Risada, pana, panas Balčytis, panas Bač, Bač, panas Kačin, panas Groš, ponia Meisner ir ponas Sterks. Ponas Alkadraui. Ar visus pasakiau? Visus suminėjau. Taip, taip, jūs irgi pasižymėjau. Taip, kadangi jūs jau esate salėje, jūs įtraukėt kalbėtojų sąrašą. Ar dar kas nors nori pasisakyti iš tų žmonių, kurių pavardžių aš dar neminėjau? Kad visiems būtų aišku. O dabar, žinodamas, kiek yra norinčių pasisakyti, aš suskirstysiu laiką. Penkios minutės šešėliniams pranešėjams, o visi kiti turėjęs po tris minutės. Gerai? Taigi, ponui Kūn suteikiamos penkios minutės. EPP tai frakcija. Ačiū, panė pirmininkė. Laikas, matau, bėga. Aš norėčiau, panė Serekenė, padėkoti visų pirma, kaip pranešėjai. Iš tikrųjų, pastaruoju metu jinai puikiai dirbo ir bet kokiu atveju konsultavosi su mumis. Mes dalyvavome visose pokalbiuose, kurie buvo būtini, renkant tinkamiausią informaciją. Ir iš tiesų manau, kad tai buvo tinkamai atliktas darbas, išvelgiant sudėtingas aplinkybės ir sudėtingą darbą. Ir čia visų pirma šį geležinkelių erdvės e, dokumentų rinkinį priemė iš tiesų ir komisija, ir taryba, ir Europos parlamentas, visi dirbo ties šio klausimo, tačiau kodėl tiek mažai pasiekta, nagrinėjančios duomenys ir bandant juos įgyveninti. Taigi, kodėl iš tiesų tarptautinių lygmenių neįmanoma susitarti, kodėl valstybės narės nenori sukurti bendros geležinkelio erdvės. Kai mes e, klausomės diskusijų, pavyzdžiui, taryboje, matome, kad iš tikrųjų jokio sutarimo nėra Ir aš jau norėčiau pasakyti, kad e, siekiant kompromiso labai sudėtinga susitarti, nes mat, e, matau, kad taryboje praktiškai nieko nevyksta, todėl mes turėsime daug, daugiau nuveikti parlamente. Finansavimas, investicijos. Tai būtent investicijos į, į bėgius, į galimybę suderinti įvairius uh, E, operatorius, e, įvairius kelius. Į tai turi būti daugiau investuojama. Būtent mes turime pasiekti didesnio, didesnės pažangos liberalizuojant e, geležinkelio erdvę. Taigi, čia aš norėčiau irgi pabrėžti tą patį dalyką, kad mes turėtume vis dėlto atskirti tam tikras geležinkelių sritis, tai yra infrastruktūra ir transporto paslaugas Ir mes negalime manyti, kad iš tiesų tik tai infrastruktūros modelis gali lemti visą liberalizacijos procesą. Čia mes diskutavome jau frakcijoje ir valstybėse narėse. Iš tikrųjų, mes einame tarsi viena, e, e, viena kryptimi. Mes siekiame didesnės, didesnio konkurencingumo, tačiau tam reikia tam tikrų sąlygų. Turi būti skaidrumas užtikrinimas. Taigi, e, turi būti aišku, kam priklauso infrastruktūra, kam iš tiesų signalizavimo įranga priklauso, kam e, tuneliai ir patys keliai. Ir į tai reikia atsižvelgti apskaičiuojant visas sąnaudas. Ir turi būti akivaizdu, e, kokios sąlygos yra taikomas. Ir kad visi Europos operatoriai galėtų konkuruoti tarpusavyje, siekdami operuoti tam tikrą infrastruktūrą ir tai prižiūrėtų reguliavimo institucija. Mums reikia tokios struktūros, kuri visose valstybėse narėse, kur, e, kuriuose yra vystomas transportas, būtų analogiška e, reguliavimo situacija. Mes turime galėti aiškiai pasakyti. Yra pateikiama paraiška, jinai pateikiama pagal tam tikras taisyklės, pavyzdžiui, įvaldyti tam tikrą infrastruktūros objektą. Ir visas procesas turi būti skaidrus. Taigi turime pažiūrėti, kam priklauso tinklai. Tinklai priklauso geležinkelių visų pirma valstybėms. Infrastruktūra priklauso valstybėms. Ir a, e, kokie finansiniai srautai dabar yra tarp, sakykime, valstybės ir valstybinės įmonės, kuri operuoja tais geležinkeliais. Į tai vis tai reikia atsižvelgti liberalizuojant šią erdvę. Kitas dalykas tai yra paslaugų teikimas. Čia. Čia iš esmės reikia kelti klausimą, ar e, mes norėsime, sakykime, e, paslaugų teikėjo, kuris yra nepriklausomas, kuris yra privatus, arba taisime tam tikras taisyklės, kaip turės būti teikiamos tos paslaugos. Žinoma, e, kalbant apie geležinkelių rinką, negalima pamiršti ir paslaugų teikimo. Čia mes negalime taikyti tokio principo arba naudokitės infrastruktūrą, arba jie nesinaudokite. Turi būti infrastruktūra priimtina visiems, paslaugos taip pat turi būti priimtinos visiems ir jūs turi galimybę dalyvauti šiame uh, E, procese, tai būtent e, valdant infrastruktūros objektus arba tiekiant paslaugas. Mums reikia pasiekti kompromiso, kuris padėtų geležinkelių rinkai tapti konkurencingesnė, liberalesnė. Ir kad iš Skandinavijos į Paryžių būtų galima važiuoti be jokių trūkdžių ir stabdymo ir jokių dokumentacijos pildymų. Ir gabenti krovinį, žinoma. Dėkoju, šiek tiek viršijote jums skirtą laiką, bet dar nieko. Ponas Tremaus, liberal demokratų frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už jos darbą ir dėkoju visiems, kas talkino jai ir dėkoju savo padėjėjams už jų darbą. Pirmas dalykas. Atskirimas. Šiuo metu liberaldemokratų frakcija nepritarė visiškam atskirimui, taip kaip to reikalaujama šiame tekste. Kaip jau minėjau, ankstesnėse diskusijose man nelabai aišku, koks egzistuoja ryšys tarp konkurencijos ir struktūrų valdymo. Jei dabar uh, reikalausime, kad valdymas, infrastruktūros valdymas būtų atskirtas nuo paslaugų teikimo, tuomet gali nukentėti geležinkelio sektorius veiksmingumo. Reikėtų palaukti teismingumo teismo sprendimo dėl visiško skirimo. Konstatuojamoje dalyje mes galėtume paminėti, jog mes laukiame teismo sprendimo. Tačiau mes galime svarstyti, kaip galima būtų sustiprinti infrastruktūros valdytojo gebėjimus Ir pavyzdžiui, bendrovės valdytojas, valdyboje esantis žmogus negalėtų dirbti tos įstaigos, kuri teiks paslaugas valdyboje. Toliau, rinkos atverimas. Mes manome, kad vidaus rinką galima būtų atverti keleivinio transporto paslaugoms. Be to mes siūlome į devintąjį pakeitimą įtraukti tai, kad komisijos komisija turėtų paremti ir padėti nacionaliniam reguliuotojui. Manome, kad komisijoje reikia įsteigti reguliavimo tarnybą. Ta galima būtų padaryti transporto generalinėme direktorate arba kitose direktoratuose. Ir ši tarnyba galėtų padėti nacionaliniams reguliuotojams. Ir aš pateiksiu šį pasiūlymą pakeisdamas 80-ąjį pakeitimą. Ir ši komisijos tarnyba arba departamentas galėtų įsikišti tuo atveju iškils konfliktas dėl to, kad nacionalinis reguliuotojas netinkamai dirb savo darbą. Ne visos reguliavimo įstaigos ES turi vienodą biudžetą arba vienodą darbuotojų skaičių. Be to, 55-ame pakei, 55 pakeitime aš kalbu apie tai, kad kiekviena šalis turėtų teisę nuspręsti, kokio dydžio turėtų būti reguliavimo įstaiga. Ir mes taip pat ketiname papildyti 11 pakeitimą kurio reikalavome, kad komisija būtų įsteigta tokia, e, toks reguliavimo departamentas. Be to, aš ketinu 56 ir 57 straipsnius papildyti taip, kad e, būtų aišku, jog tuo atveju, jei nacionalinė reguliavimo įstaiga nesugeba atlikti savo darbų, tuomet e, jį galėtų kreiptis pagalbos į komisijos tarnybas. 55 pakeitimas, 74 pakeitimas. Mes norime pakeisti formuluoti nacionalinės parlamentas, pakeisti žodžiu kompetentingas parlamentas. 88 pakeitimas. Mes norime, kad jis būtų suformuluotas ambicingiau. Iki 2012 metų pabaigos komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl tų klausimų, kuriuos kalbame šiame pakeitime. Žinome, kad kitais metais bus peržiūrima e, Europos geležinkelio agentūros veikla. Žinome, kad komisija ketina pateikti pasiūlymą dėl e, keliaivių vežimo rinkos e, atverimo. 117 pakeitimas mes nepritarėme išbraukti e, e, nuostatoms, kurios neleis darbuotojams streikuoti. 118 119-120 e, pakeitimas. Mes manome, kad nereikia įtraukti darbo atlyginimo, pensijų ir vaikų priežiūros išlaidų į tiesioginės sąnaudas. 121 pakeitimas. Mes, nepri, mes nepritarėme tam, kad būtų, e, kad būtų išbrauktas komisijos pasiūlymas. Mes mato, suprantame, kad ne visoms valstybėms narėms ne visi sektoriai yra aktualūs. Tačiau mes manome, kad vis dėlto juos svarbu yra reguliuoti visus ES lygmenių. Ir Europos komisija galėtų įsikišti tik tuo į tai atveju, jeigu kils uh, problemų. Toliau 66 straipsnis, kuriame kalbama apie naujos redakcijos direktyvos nuostatų perkelimą. Kiek aš suprantu, kai kurios valstybės narės e, prašo, kad būtų suteikti e, tas, e, suteikta nuo 3 iki 5 metų laikotarpis tam, kad nuostatos būtų perkeltos nacionalinį teisyną. Aš manau, kad mums nereikia tiek daug laukti, užteks ir vienerių metų. Bericht. On... Ponas Kameris, ačiū už pranešimą. Iš tiesų dabar jis konkretesnis negu ta diskusija pastarojo kartu. Tačiau aš irgi nusivyliau. Žinoma, mes norime sukurti vieningą geležinkelio sistemą ir kad ES galėtume važinėti iš, vieno, iš vienos valstybės į kitą be jokių diskriminacinių sąlygų. Čia mes sutinkame su tuo. Jeigu mes pažvelgsime į Europą, tai mes matome, kad pagrindinis konfliktas kyla dėl to, kad, sakykime, valstybės turi savo valstybinės sienas ir negalima važinėti per tas sienas be jokių kliūčių. Yra valstybių, kurios yra pakankamai toli viena nuo kitos, bet leidžia geležinkelių transportui važiuoti be jokių kliūčių. Čia mes matome, kad kalbama apie, ats, e, ats, apie atsėjimą. Iš tiesų, tai nėra panacėja, tai nėra vaistas nuo visų lygų. Man netrodo, kad iš tiesų tai turėtų būti pagrindinis kriterijus liberalizuojant geležinkelio tinklus ir taip mes palengvinsime prieigą prie infrastruktūros objektų arba prie e, paslaugų tiekimo kitose valstybė. Iš tiesų, tos valstybės, kuriuose yra nepriklausomi reguliatoriai geležinkelių sistemos, tos valstybės greičiau atsiveria kitų šalių geležinkelių bendrovėms. Iš tiesų, Kai kuriuose valstybėse, pavyzdžiui, teikiant prieigą prie infrastruktūros arba paslaugų teikimo kitose valstybėse yra, sakykime, nustatoma tokia nuostata. Iš principo galima naudotis, tačiau jūs galite ištisus metus laukti ir negauti tokio leidimo. Ir, sakykime, kitose valstybėse, kuriuose yra reguliavimo institucijos, priklausančios valstybei, žinoma, jos net nesuteikia tokio leidimo, net nesiteikia atsakyti į tokias paraiškas, jeigu prašoma, pavyzdžiui, iš kitų valstybių bendrovių galimybės pasinaudoti infrastruktūra arba reguliuoti tą infrastruktūrą. Todėl aš manau, kad e, tokie sprendimai turi būti priimami greičiau, būtent ar e, galima teikti paslaugas kitoje valstybėje, nes maža įmonė, neturinti atinkamų pajėgumų, ji gali laukti porą metų ir galų galia bankrutuos. Aš manau, kad tokie sprendimai turi būti priimami greičiau. Kitas dalykas, e, kolega jau sakė, skaidrumas yra svarbiausia kokie finansiniai srautai, kur patenka tos investicijos ir finansavimas, kam išleidžiami tie pinigai. Tam reikia atitinkamų sąlygų ir kriterijų. Negali būti, kaip aš jau sakiau, e, kaip e, Vokietijoje, kad, sakykime, e, Berlyne, pavyzdžiui, mokestis už važiavimą tramvajum yra dvigubai didesnis negu Hamburgė. Mes turime atsižvelgti tokias kainas ir jų suvienodinimą. Taigi, Svarbiausia, kad infrastruktūra turėtų būti naudojama, nes infrastruktūra buvo kūrima ištisus dešimtmečius. Tačiau ta infrastruktūra turi naudos ne tik tai valstybės įmonės, bet turi būti suteikta galimybė ir kitoms e, konkuruojančiams įmonėms naudotis. E, aš manau, kad komisija sako teisingai, 5 e, procentai sumažinimas nėra jokia paskata, kad, sakykime, geležinkeliai nekeltų tokio triukšmo arba keltų mažiau triukšmo. Tačiau iš esmės pati sistema, dėl kurio mes diskutuojame, nėra reali. Jis nėra realistiška. Čia buvo pranešime, pavyzdžiui, saky, sakoma apie e, radio dažnio e, susisiekimo priemonės, tačiau kai kuriuose vietovėse tai yra neįmanoma. Pavyzdžiui, Reino slėnyje netgi negalima susikalbėti mobiliuoju telefonu. Tai kaip mes įvykdysime tą bendrą geležinkelio erdvės priežiūrą. Tai žinoma, daug ir dar reikia nuveikti. Aš čia ilgai gal nekalbėsiu. Ir e, šitas e, draudimas tai šimtas milijonų. Tai, tai yra milžiniška suma. Aš sakyčiau, turime įvesti didžiausią ribą, kada būtų taikomas tas draudimas. Taigi būtent e, turi būti taikomos tokios e, paskatos, kurios skatintų geležinkelius teikti geresnės paslaugas, daugiau pervežti keleivių ir daugiau krovinių. Todėl mums reikia griežto, griežtos reguliavimo institucijos. Dėkuoju toliau, ponas Zyda, penkios minutės, penkios minutės jums suteikimas. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už labai sunkų darbą. Nes e, visi suprantame, kad rengti tokį dokumentą nėra lengva. Kaip ir kiti kolegos, aš norėčiau pasidalinti savo mintimis. 55 pakeitimas, kuriame kalbama apie draudimą. Yra kalbama apie, apie tai, kad e, didžiausia draudimo suma turėtų, būti, e, turėtų sudaryti 100 milijonų eurų per metus už vieną nelaimingą atsitikimą. Bet mes kaip visi suprantame, kad nelaimingi atsitikimai gali būti įvairūs. Ar tai būtų talis traukinys, greitasis traukinys, ar tai būtų kitas traukinys, kuris keliauja kol kas mažesnių greičių. Taigi suprantame, kad nelaimingas atsitikimas priklauso nuo traukinio ir nuo greičių, kuriuo yra važiuojama. Nepamirškime, kad uh, Baltijos uh, šalių vėžė yra kitokia nei kitų Europos šalių. Mums reikia parengti teisės aktus, kurie kurie e, leistų mums užtikrinti, jog vėžės keitimas būtų tinkamai finansuojamas. Iš esmės mes e, turėtume e, sumažinti atitinkamas e, reikalavimus, turi būti jie atitikti visų pirma pačios rinkos reikalavimus. Ir iš tiesų tos sąnaudos neturėtų būti didesnės už faktinės e, investicijas į infrastruktūrą. Dabar kitas dalykas dėl tų reguliavimo institucijų arba kontrolės institucijų. Aš bet kokiu atveju pritariu tam, kad tokios reguliavimo institucijos turėtų būti stiprinamos bet, bet visose valstybėse narėse. Aš negaliu Jums pasakyti, kaip idealiai turėtų atrodyti tokia situacija, kai griežtos reguliavimo institucijos vykdo savo veiklą. Tačiau jeigu mes turėtume vieną instituciją, kurie bendradarbiautų 27 reguliavimo institucijos, tai būtų tikrai pasiekta pažanga E, nors man, nemanau, kad iš tikrųjų mes įstengtume sukurti agentūrą, kuri užsimtų būtent e, geležinkelio erdvės reguliavimo. Čia iš esmės e, matome, kad, pavyzdžiui, valdybos posėdžiuose turėtų dalyvauti tokios reguliavimo institucijos, pavyzdžiui, infrastruktūros operatorių valdybos posėdžiuose. Manau, kad tai yra perdėta man atrodo, kad e, tokios reguliavimo institucijos negalėtų valdybos posėdžiuose priimti konkrečių sprendimų. Man atrodo, tai yra jau per toli. E, bet kokiu atveju aš norėčiau paskatinti pranešėją toliau ieškoti kompromisu, nes e, šis atsiejimas neturėtų būti šimtų procentų vykdomas. Bet kokią atveju mes turime siekti kompromisu. Pane Vils, Jūsų patiktas pranešimo projektas iš tiesų atitinka ES e, komisijos požiūrį. Tai būtent, kad mes turėtume geležinkelio erdvę dereguliuoti ir privatizuoti. Iš tiesų, e, kaip matėme iš pastarųjų metų, geležinkelio erdvė nėra pakankamai dereguliuota. Tačiau Aš ne, nesutinku su kai kuriais punktais. Mes organizavome savo frakcijoje klausimus su ekspertais ir paaiškėjo, kad likščiolinė liberalizacija, dereguliavimas ir privatizavimas prisidėjo prie to, kad geležinkelių paslaugos suprastėjo. Pavyzdžiui, prisiminkime žiemą, kai sustojo traukiniai, kai kilo chaosas. Be to, varečiai Italija kilo didžiulės katastrofos, susidūrus traukiniams, arba pavyzdžiui Saksonijoje, Anhalte, Vokietijoje taip pat įvyko problemos. Todėl aš norėčiau atkreipti dėmesį į Europos komisijos svarbiausią siekį, rengiant naują redakciją. Tai būtent e, kad reikalaujama, kad iš esmės būtų teikiamos minimalios e, paslaugos vykstant streikui geležinkelių srityje. Manau, kad tai iš esmės pažeidžia apskaitai teisę streikuoti. Ir 117 pakeitime e, būtent apie tai ir kalbame, mes pritartume šiam pakeitimui. Man atrodo, kad šitas e, minimalus reikalavimai paslaugoms, kai vyksta streikas, turi būti pašalinti apskritai iš projekto. Kitas dalykas, kai kuriuose atvejuose jūs labai priartėjate prie komisijos pasiūlymų. Pavyzdžiui, tas atsiejimas, aš manau, kad jisai trikdytų geležinkelių veiklą. Ir tai būtų skatiname samdyti išorės įmonės. Taip, pavyzdžiui, suprastės darbo sąlygos, nebebus užtikrinamos tokios teisės darbuotojams, kurie dirba geležinkelių srityje, kokios buvo taikomos iki šiol. Mūsų frakcijos nuomonė, tie deleguoti aktai iš esmės nėra tinkamas sprendimas. Mes nepritartume jiems. Tai iš esmės e, deleguoti aktai, kurie yra susiję, sakykime, su įvairiais riedmenimis arba su vagonais, jie iš tikrųjų jau peržengė deleguotų aktį taikymo sritį. Tam reikia jau įprastos teisėkuros. Todėl kyla abejonių dėl demokratinių procesų skaidrumo ir dėl tinkamumo būtent priimamų sprendimų. Ir e, iš esmės e, teisės aktų leidėjai net nebegalės reguliuoti tokių procesų. Aš manau, kad iš esmės e, geležinkelių srities reglamentavimas turėtų būti sprendžiamas būtent įprastos teisėkaros procedūra kaip Europos parlamento komisijos ir tarybos bendro darbo rezultatas. Dėkuoju, poniai Wills. Todėl Tris minutės suteikiamos ponui Imbrasui. E, dėkui, gerbiamas pirmininkė. Iš esmės pritardami pervežimo geležinkelis liberalizavimui, e, norėčiau atkreipti dėmesį į Lietuvos specifiką ir kad tai būtų atsižvelgta priimant dokumentą. Lietuva dominanti vėžė yra platesnė nei daugumai ES valstybių, tai yra 1520 mm. Šios vėžės geležinkeliai yra technologiškai, komerciškai integruoti į trečiųjų valstybių NVS šalių geležinkelių tinklą. E, šios vėžės tinkle dominuoja tarptautiniai kroviniai vežimai iš trečiųjų valstybių. Į trečiųjų šalių krovinių pervežimai šiuose geležinkelius Lietuvai sudaro 70 procentų. Todėl ekonomiškai, man atrodo, kad nebūtų visiškai racionalu trečiųjų šalių krovinių pervežimams geležinkeliais taikyti infrastruktūros mokestį, kuris nepadengia visų geležinkelio infrastruktūros valdytojo patiriamų išlaidų. Ir remiantis direktyvos projekto nuostatomis, trečiųjų šalių krovinius vežantis vežėjai padengs tik dalį, na, kaip projekte numatoma, iki 35 procentų geležinkelio infrastruktūros išlaidų, kitą dalį turės dengti Lietuvos valstybė, faktiškai Lietuvos valstybė duotos trečiųjų šalių krovinių pervežimus. Bene Vienintelis Lietuvos ir ES interesas šių kraunių pervežimai yra ekonominė nauda. Matyt, su tuo turim sutikti. Todėl nėra arba nepakanka pagrindo tokiems vežimams, vežimams taikyti geležinkelio infrastruktūros mokestį, kuris nedengs infrastruktūros išlaidų. Norėtus pažymėti, kad trečiasis šalis nedotuoja jų geležinkeliais vykdomų Lietuvos ar kitų ES šalių krovinių vežimų. Todėl būtų gerai, kad siūlomos direktyvos 31 straipsnio trečioje dalyje arba 32 straipsnio pirmoje dalyje būtų nustatyta išlyga, na, ne 35, o daugiau, gal 100 procentų e, infrastruktūros rinkliavos nustatymui vėžėje arba vėžės plotį nurodant 1520 mm arba ne Europos Sąjungos šalių krovinių vežimui kuri redakcija geresnė, nežinau, apie tai dar reiktų padiskutuoti. Dėkui, tėmis. Tai Thank you. Mr. Grosh, three minutes, please. Ja, vielen Dank. Ačiū, ponė Grošai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau šiek tiek globaliau pažiūrėti dabartinę diskusiją. Ir tai mes EPP e frakcijoje ir su šešėliniais pranešėjais pateiksime atinkamus pakeitimus. Iš tikrųjų, šiandien e, diskusija pakankamai įdomi. Man susidaro įspūdis, kad mes susidurėme su dviem temomis, e, kai, kurio, kurioms taryba savo pritarimą davė. Mm, čia tačiau nenori gyvendinti mūsų šių bendrų sprendimų, nors anksčiau buvo davęs sutikimą. Aš e, dabar peržiūrėjau pastarųjų metų ir mėnesių dokumentus ir matau, e, kad vis dėlto geležinkelio sritis e, turėtų atlikti didesnį ir reikšmingesnį vaidmenį mūsų transporto politikoje. Tačiau iš esmės trūksta finansavimo, investicijų ir ne visi nori suteikti tokio investavimo. Ir kitas dalykas, tai yra trūkstama teisė, teisėkura. Tai būtent trūksta tokių teisės aktų, kurie suderintų būtent šitą geležinkelių erdvę visoje ES. Kitas dalykas, tai e, iš esmės geležinkelio erdvės pokyčiai turėtų būti susiję ir su paslaugų teikimo bei su darbo sąlygų reglamentavimo. Tokiu atveju mm, turime pastebėti, kad e, siekiame geresnių paslaugų teikimo e, keleiviams ir krovinių pervežimui. E, tačiau tai yra susiję ir su geležinkelių srityje įdarbintų žmonių darbo sąlygomis ir jų socialinėmis garantijomis. Dar vienas dalykas. Geležinkelio pokyčiai yra susijęs su didžiuliais pinigų srautais, kurie investuojame į infrastruktūrą, bet ir į paslaugų teikėjus, kurie nėra su jie tiesiogiai su geležinkeliais. Tai būtent su tais paslaugų teikėjais, kurie, sakykime, krovinius veža ne tik geležinkeliais, bet ir kitais būdais. Todėl finansavimas turėtų būti daug skaidresnis kad būtent finansavimas patektų į tas investicijas, kurios yra skirtas atinkamam tikslui, o nebūtų beprasmiškai išklaidytas. Todėl aš bet kokiu atveju sutinku su tuo, kad e, reguliuotojas iš tikrųjų turėtų atlikti svarbiausią vaidmenį tokiu atveju. Ir jeigu mes suteiksime, nesuteiksime šiam reguliuotojui visų priemonių, kad jis galėtų imtis visų veiksmų, tačiau, bet jam suteiksime tam tikras užduotis, kurių jis negalės įgyvendinti. Nes e, iš esmės e, šitas reguliuotojas neturi atlikti politinių užduočių, jis turi atlikti techninės užduotis, jis turi žiūrėti, kad infrastruktūra būtų e, tinkamai sutvarkyta, kad būtų teikiamos paslaugos. Tada Tokiu atveju mes negalėsime sukurti bendros geležinkelių rinkos. Mes turime suteikti galimybę šiam reguliuotojui užtikrinti bendrą geležinkelių erdvę visoje Europos Sąjungoje. Kad, sakykime, rytoj šis reguliuotojas jau galėtų veikti šioje srityje. Ir čia e, mes jau pateikėme tinkamų pasiūlymų ir dar jų pateiksime. Ponas Alkadraui. Uh, ik wil om te beginnen de rapporteur danken voor het geleverde. Dėkoju pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už jos nuveiktą darbą. Kadangi čia prireikė tikrai daug patirties ir techninės pagalbos, tačiau mes pasigėdome to, kaip reikėtų e, padaryti geležinkelių sektorių konkurencingesnį kelių transporto atžvilgių. Mes juk siekiame žalesnio transporto sistemos. Techninis saveikumas yra tas elementas, kuriam mes neskyrėme pakankamai dėmesio, kalbėdami apie infrastruktūros paslaugų finansavimą. Mes turime turėti tinkamus teisės aktus su tinkamu požiūriu ir, man atrodo, mes turėtume remtis šiuo požiūriu, o nesivelti šiandien į diskusijas dėl liberalizavimo. Mes tam dar turėsime pakankamai laiko ateityje. Ir pagrindinis dalykas čia yra susijęs su tuo, jog reguliuojančioji institucija turėtų turėti tam tikrų galių, jie turėtų turėti teisę imtis veiksmų. Ir manau, jog šis pasiūlymas kaip tik ir eina šią kryptimį. Palaipsniui siekiame pereiti prie Europos reguliuojančiųjų institucijų tinklo. Tačiau aš sutinku taip pat ir su pono Grošo pastebėjimu, Ir nematau, kodėl mes jau šiandien negalėtume pradėti kalbėti apie Europos reguliuojančiosios institucijos embrioną, užuomasgas, ypač kalbant apie pagrindinius transporto koridorius, kuriuos kūrėme. Pažiūrėkime į tai. Toliau kalbant apie atsiejimą, turiu pripažinti, kad mes mūsų frakcijoje dar kol kas neapsisprendėme dėl galutinės pozicijos, mes pasižymėme pranešėjos pasiūlymus, kiti žinoma turi kitokių nuomonių, tačiau mes dar turėsime į tai pasižiūrėti labai blaiviai. Norėčiau svarbiausia užtikrinti, kad sistema veiktų ir kad galiausiai mes turėtume gerą, sąžiningą rinką, kurioje veiktų sąžininką konkurenciją ir kad ateityje šis sektorius galėtų dirbti, veikti ir aukti. Turime užtikrinti, kad šis sektorius turės ateitį ir kad atsėjimas taptų realybę. Tačiau taip pat, kad ir būtų konkurencija. Taigi turime užtikrinti, kad neliktų jokių abejonių dėl operatorių nepriklausomumo. Ir finansiniai srautai, pavyzdžiui, turi būti aiškus Mes turime į tai labai atidžiai pasižiūrėti ir galiausiai labai svarbu, kad mes čia parlamente priimtume savo poziciją šiuo klausimu. Dabar ne, nenoriu leistis į tolesnės detalės, tik pastebėsiu kelis dalykus. Pirmiausia, socialinė erdvė. Mes turime padaryti taip, kad darbdaviams būtų aišku, jog ši sistema neina prieš juos. Ir man malonu, kad pranešėja ėmėsi svarbių iniciatyvų, tai yra svarbu kalbėdama apie minimal, minimalų paslaugų lygį. E, toliau sutinku dėl to, jog valstybės narės turėtų labiau išreikšti savo įsipareigojimą remti šį sektorių, tai turi būti aiškiai išreikšta. Kalbant apie tiesioginės išlaidas infrastruktūrai, turi būti aiškus to apibrėžimas ir galiausiai mes turime išanalizuoti tai, kaip yra apskaičiuojami infrastruktūros mokesčiai įvairiose valstybėse narėse, kadangi juose yra skirting, įvairių skirtumų. Taigi tiek būtų mano pastebėjimų. Galbūt dar grįšiu prie jų vėliau. Dėkoju. Pone Maisner, trys minutės. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Sarakianė. Iš tikrųjų, tai buvo labai kropštus darbas. Aš turiu pasakyti, kad tai yra labai drasus darbas. Nes e, iš tiesų jos, ponios Sarakianė, nuomonė yra skirtinga nuo komisijos. Čia e, jūs daugiau dėmesio skiriate e, atsiejimui, o ne reguliavimo institucijai. Ir tai ne visada kelia džiaugsmo komisijai. Manau, kad e, jūs siekiate ryštingų tinkslų, tačiau e, kai kurie pakeitimai neina tą linkmę, dėl kurio mes jau susitarėme. Ir mes ne, neužtikriname konkurencingumo prie infrastruktūros, tai yra geležinkelio rinkos konkurencingumo ir prieigos prie infrastruktūros. Mes norime, kad visur būtų užtikrinta prieiga prie infrastruktūros ir prie paslaugų, tai būtent tiems e, e, ūkio subjektams, kurie būtent nori kažką transportuoti arba valdyti infrastruktūrą. Ir čia aš norėčiau pritarti žaliesiams. Ne visada taip atsitinka, kad mes pritarame žaliesiams. Čia galbūt dėl to taip atsitiko, kad e, e kolega žalių yra taip pat iš Vokietijos. Ir E, čia galbūt mes pritarėme žaliesim dėl to, kad nebūtina visiškai atskirti e, paslaugų tiekimo ir infrastruktūros. Tačiau bet kokiu atveju mes norime sukurti bendrąją rinką ir geležinkelių srityje. Aš manau, kad vis dėlto e, komisijos pasiūlymas yra vis dėlto tinkamesnis. Žinoma, teoriškai infrastruktūros ir paslaugų teikėjų atskirimas yra tinkamas. Ir Vokietijoje mes turime tokią situaciją, kai yra įvairių skirtingų operatorių. Tačiau, bet kokiu atveju, reikia ir reguliatoriaus. Reguliatorius turi kalbėti apie įvairias rinkliavas ir mokesčius, o tai yra kartais svarbesnis dalykas negu tas atsiejimas. Ir e, čia, kaip jau pasakė ponas Tremosa, dar reikia šį bei tą pakeisti. Ačiū, ponas Rykė, trys minutės. Merci, Dėkuoju, panė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti labai nuoširdžiai, o neformaliai ponės Rakijanė už jos pranešimą, kurios e, tikrai mums visiems įkvepia vilties. Nors dokumentas yra labai sudėtingas. Aš nekomentuosiu kiekvienos priemonės ir kiekvienos skiriaus atskirai. Kelios bendros pastabos. Tai, kad daugybė valstybių narių e, kreipėsi į Teisingumo teismą ir tai, kad daugybė iš jų nesugeba įgyvendinti dar pirmosios direktyvos, parodo, kad matyčios direktyvos tekstas nėra tobulos. Kaip mes galėtume e, dabar kalbėti apie intermodalų transportą, apie e, CO2 mažinimą? ir apie rinko atverimą bei kitus klausimus. Na, žinau. Aš manau, kad labai svarbu yra atskirti infrastruktūros valdymą nuo paslaugų teikimo. Ir tai daryti nėra lengva ir dėl to, dėl to kyla problemų. Tai, kad kiekvienas yra patenkintas savo nacionalinę sistemą, mane šiek tiek neramina. Būtina, kad prieiga prie infrastruktūros būta, bū, būtų Uh, užtikrinta visiems, kad ji būtų, uh, kad prieiga būtų užtikrinta sąžiningai ir teisingai, tai yra akivaizdu, tik tai taip mes sukursime pridėtinę vertę. Ir nacionaliniai reguliavimo uh, re, organai turėtų be abejo veikti nepriklausomai. Be to, būtina, kad su parlamentu būtų konsultuojamasi, jei, jei bus ketinama direktyvą keisti iš esmės. Bet to kalbam buvo ir apie tai, kad e, geležinkelio paslaugos yra viešųjų paslaugų dalis. Tai taip pat yra labai svarbu. Visi apie tai žinome. Ir dabar panašu, kad mes turėsime bendrauti su savo vyriausybėmis. Ir Manau, kad mums reikia peržengti per nacionalinį egoizmą. Dirbame jau daugybę metų, jeigu mes pagaliau nepasieksime rezultato, tuomet geležin, situacija geležinkelio sektorija ne, be, ne mes nebegalėsime jos kontroliuoti ir prarasime tinkamą laiką reformoms. Ir iš to, ką aš išgirdau, tikrai galiu pasakyti, kad nusiteikęs esu pesimistiškai. Dėkuoju, ponas Leichtfrieder. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau tris dalykus paminėti. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti pranešėją iš tikrųjų už atliktą puikų darbą, jie labai sudėtingą darbą. Tačiau kai kuriais dalykais aš nesutinku. Aš nemanau, kad atsiejimas yra svarbiausias dalykas. Yra Tai iš tikrųjų, geležinkelio sistema Europoje, kurios e, puikiai funkcionuoja ir ten jokio atsijimo nėra įvykdyta. Aš manau, kad e, šitas atsijimas nėra es, esminis dalykas. Man atrodo, kad reikia svarbiausia sukurti e, labai gerą sistemą ir čia svarbiausia tikriausiai būtų reguliavimo institucija. Kitas dalykas, komisijos pasiūlyme irgi yra pateiktas pasiūlymas, sakykime, kaip galima atlyginti tas išorės išlaidas. Žinoma, galima ir tai padaryti. Čia, tačiau tokiu atveju reikia atsižvelgti į nelygę situaciją tarp gelžinkelių transporto ir tarp kelių transporto. Iš tikrųjų, mes negalime vienur imti daugiau uh, mokesčių ir e, reikalauti, kad vis dėlto konkurencingos būtų abi sistemos ir galėtų konkuruoti sažiningai tarpusavyje. Dar kitas dalykas dabar, mm, e, kalbant apie mano šalį, tai pavyzdžiui, Austrijoje, kai aš kalbu apie Europos Sąjungą, tai e, aš pabrėžiu, kad komisija turi būtent puoselėti tas vertybės, kurios nustatytos mūsų sutartyse. Tai Lisabono sutartyje būtent tai numatytos yra atitinkamos teisės nustatytos ir laisvės. Ir čia aš matau komisijos pasiūlyme, kad yra ribojama teisė streikuoti. Taigi, kaip galima tokius dalykus siūlyti? Iš tikrųjų, ar tai ir yra šio pasiūlymo esmė? Aš manau, kad iš tikrųjų komisija dirba netinkamą darbą, jeigu tai siūlo. Dėkuoju, ponas Sterks, trys minutės. Dankjewel, voorzitter. De vraag is Dėkuoju, e, pirmininkė. Aš pritariu ponui Kūn ir manau, kad e, pats svarbiausias klausimas yra rinkos atvirimas. Ką darysime? Tuo atveju, jei jei e, traukinys, jei paslauga, kurios jums reikia, yra teikiama bendrovės, kuri yra dukterinė infrastruktūros valdymo įmonės bendrovė. Ką darysime tokiu atveju? Galime sugalvoti daugybę kitų pavyzdžių. Septintas ir tryliktas straipsniai, mano galva, yra svarbiausia. Mes galime ilgai kalbėti apie infrastruktūrą, tačiau kai periname prie paslaugų, tuomet neaišku, kas kokias paslaugas teiks. Manau, kad labai aiškiai reikia viską išdėstyti. Ar infrastruktūros valdytojas teiks tam tikras paslaugas, ar tą darys kas nors kitas. Pone Sirakijani išdėstė kelis pasiūlymus. Aš manau, kad, kad ir ko, kaip neš savarankiškai dirbtų kokia nors bendrovė, jei ji iš, yra kitos bendrovės dukterinė įmonė, tuomet ji visuomet priklausys nuo pagrindinės bendrovės. Tai yra akivaizdu. Bet to mes nekalbam kol kas ir apie licencijavimą nekalbam ir apie riedmenis. Dažnai nacionaliniai operatoriai teigia, sako, gerai, galite naudotis mūsų tinklais, bet mes turime pirmiausia patvirtinti, jog jūsų riedmenys atitinka mūsų keliamus reikalavimus. Ir jeigu jie netitinka šių reikalavimų, tuomet dėja tinklais negalima naudotis. Taigi rinka tebeliks uždara. Todėl reguliavimo įstaigos įgaliojimus šioje srityje reikia sustiprinti. Reguliavimo įstaiga. Ji gali būti labai svarbi. Komisijos pasiūlymas beje nėra blogas. Gal aš kažko nesupratau, bet man atrodo, kad, kad bus dubliuojamos kai kurios funkcijos. Aš nemanau, kad komisijos tarnyba turėtų skaičiuoti visus mokesčius. Aš manau, kad ji turėtų tik tai tikrinti ir tvirtinti nacionalinių e, įstaigų nusta, e, nustatytus mokesčius. Toliau atsiejimas. Aš pritariu ponės Rakijanė ir taip pat manau, kad mes negalime turėti gerą geležinkelio sistemą, jeigu neturėsime geros geležinkelio infrastruktūros. Ir neturėsime nepriklausomų paslaugų teikėjų. Tačiau dėja šiuo metu turime daugybę kitų klausimų. Dėkoju. Pane Zasada. Pone Zasada. Dėkoju, ponė pirmininkė. Diskusijos metu jau buvo paminėta nemažai dalykų. Aš norėčiau atkreipti sudėmėsi į apie galimą redmenų atnaujinimą. Komisija teigia, kad šiems darbams jie neturės e, pinigų. Tai reiškia, kad e, bus išraipama konkurencija, kuri, priklausy, e, kuri priklausys nuo to, kiek operatoriai turi pinigų. Taigi bus diskriminuojami uh, mažiau lėšų turintis operatoriai. Ir nepamirškime, kad nuo to priklausys ir bendrovė nustatomi mokesčiai. 14 straipsnis. Aš manau, kad Šiame straipsnėje turime kalbėti tik tai apie naujus e, tarp valstybinius susitarimus. Kitaip mes sukursime papildomą biurokratinę naštą. Toliau. Susitarimai su trečiosiomis šalimis. Na, šių susitarimų sudarimo procedūra panašu, kad yra labai sudėtinga. Pagal dabartinį pasiūlymą, jei mes turėsime pirmiausia pranešti apie tokių susitarimų nuostatas komisijai, tuomet dėrybos gali užtrukti ir nuo to gali nukentėti geležinkelių, geležinkelių sistemos efektyvumas, ypač rytų Europoje. Toliau deleguoti aktai ir jų taikymo sritis. Direktyvoje yra numatyta, kad ši taikymo sritis turėtų būti labai plati. Komisija pasilieka savo teisę e, taikyti šios aktus labai plačiai. Atsiprašau, kad ilgai kalbėjau. Toliau ponas Balčytis, tris minutės. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Taip, iš tikrųjų, taip pat noriu padėkoti pranešėjai už labai sudėtingą darbą. Yra tekę dirbti šitoje srityje ne vienus metus ir tikrai nuoširdžiai aš užjaučiu. Čia susipina ne tik tais techniniai dalykai, ne tik tai finansiniai, bet didelė dalimi yra labai labai daug politinių niuansų. Ir e, kalbant apie būsimą ES geležinkelio sistemą, aš manau, kad pirmiausia mes turime labai gerai įsiklausyti į šiandien egzistuojančius skirtumus ir mėginti eiti žingsnis po žingsnio. Iš susitikimo su, jau buvo paminėta mano kolegų iš Pabaltijo, iš susitikimo aš buvau supratęs, kad iš tikrųjų pranešėjai suprato tą problematiką, kuri šiandien egzistuoja, ypatingai Baltijos valstybėse, kur mes turime skirtingą vėžį buvo labai daug kalbama apie rinkos atverimą. Taip, mes irgi esam labai suinteresuoti, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos geležinkeliai galėtų įeiti į ES rinką. Bet tik tai trūksta smulkmenas. Mums reikia europinės vežės. Mes šiandien jos neturime ir gana sudėtingai mums sekasi ją įgyvendinti nuo 2004 metų. Iš tikrųjų tai yra dėl infrastruktūros mokesčio. 35 procentai. Mes šiandieną nedatuojam savo geležinkelių, Lietuvos vyriausybė, aš manau, kad ir Latvijos vyriausybė taip pat nedatuoja. Jeigu mes priimtumėm šitą nuostatą, praktiškai 70 procentų krovinių, kurie ateina iš ne ES valstybių, iš trečiųjų, mes dotuotumėm jų biudžetą. Taip pat reikia nepamiršti, kad šitos valstybės yra labai suinteresuotos turėti didžiulę įtaką į šitą infrastruktūrą. Čia yra dar kaip ir kitas dujų vamzdis, kuris iš tikrųjų pririštų šitas valstybės ir ekonomiškai, ir politiškai. Todėl e, daug nesikartodamas aš iš tikrųjų esu už tai, kad būtų įkurta galbūt e, nauja Europos reguliavimo institucija, kuri surinktų šitos šiandien egzistuojančiais prieštaravimus, skirtingas valdymo sistemas, kur Europoje yra apie 19, kalbos barjerai, taisyklių tam tikros visiškai skirtingos nuostatos ir, aišku, skirtinga europinė vežė. Kiek žinau, Ispanijoje yra trys vėžės. Lietuvoje yra, e, Latvijoje taip pat yra rusiška vėžė, yra kalnuose taip pat e, dar skirtingos vėžės, yra daug problemų. Ir todėl aš manau, kad ir pranešėja būtų labai gerai, kad įsiklausytų į šitų valstybių šiandieną teikimus pasiūlymus, reikėtų daryti laikinus, laikinas išimtis iš bendrųjų nuostatų, o siekis, kad liberalizuoti ir kad kuo daugiau krovinių būtų vežama geležinkelis yra teisingas ir aš manau, kad mes visi šitą siekį ir dabar ir ateityje palaikysim. Ačiū labai. Thank you, Mr. Marcinkovic. Three minutes, please. Panas Marcinkovic. Tris minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau, kad jūs atkreiptumėt dėmesį į tai, kad vėžė skiriasi kai kuriuose valstybėse narėse. Lenkijoje ir Slovakijoje mes, pavyzdžiui, turime, turime skir, kitokią vėžę regioniniuose geležinkelio kinkluose. Ir mūsų vežėjas plotis yra 1435 mm. Ir direktyvoje reikia į tai atsižvelgti. Ir aš manau, kad mums reikėtų numatyti galimybę netaikyti direktyvos antrojo, antros ir šešiosios dalių nuostatų Regioniniai tinklai kai kuriuose valstybėse narise turi kitokią vėžį nei nacionaliniai. Į tai reikės išvelgti. Toliau. Infrastruktūros mokesčiai. kurie yra trauk, e, taikomi tiems traukiniams, kurie turi at, ACTS sistemą ir mokesčiai, kurie yra taikomi kitie, kitiems traukiniams. Dar svarstytina šis klausimas. Ir žinome taip pat, kad mums reikės papildomų kriterijų direktyvoje kurie bus taikomi išduodant licencijas naujiems operatoriams. Dėkuoju, ponas Kancin. Da parte mia, la relatrice, e a quanti hanno collaborato in questo dossier. Dėkuoju pranešėjai ir visiems, kas rengė šį pranešimą. Šio pranešimo pavadinimas ES geležinkelio erdvės kūrimas savame reiškia, kad mes tori, norime sukurti konkurencingą geležinkelio erdvę. Aš kalbėsiu apie tris dalykus. Pirmiausia, liberalizavimas. Esu susitikinęs, jog mes turime pasinaudoti progą ir užpildyti dabar egzistuojančią teisinę spragą Europoje. Iki šiol visi bandymai liberalizuoti geležinkelio tinklus nebuvo labai sėkmingi. Aštuoniasdešimt procentų visų o, pervežimų yra nacionaliniai pervežimai. Tai yra labai svarbu. Reikia išlaisvinti geležinkelį nuo įvairiausių istorinių ir, ir kitų monopolių. Ir todėl mums reikia Europos reguliavimo tarnybos. kuri prižiūrėtų nacionalinius reguliuotojus. Toliau, infrastruktūros va, valdymas ir, ir paslaugų teikimo, teikimas. Aš manau, kad mūsų piliečiai nori žinoti, jog geležinkelio rinka bus galiausiai atverta ir kad bus teikiamas aukštos kokybės geležinkelio paslaugos. Suprantame, kad ne visoms valstybėms narėms e, gali tikti visais aspektais teikiami pasiūlymai, tačiau, bet, e, tačiau reikia nepamiršti, jo kalbame apie bendrą rinką. Reikia atsijėti infrastruktūros valdymą nuo paslaugų teikimo. Atrodytų, kad kol viskas priklauso valstybei, viskas yra paprasta. Tačiau, kai tik tai į šią sistemą įsipainioja privatus sektorius, tuomet būtina atskirti infrastruktūros valdymą nuo paslaugų teikimo. <clears throat> Dėkuoju, panas Bač. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ir anksčiau kalbėjo kolegos, aš taip pat manau, kad iš tikrųjų galėtume pasveikinti pranešėją. Kaip jį rašė savo pranešime, mes iš tiesų siekiame bendrų tikslų geležinkelių srityje, tai būtent, kad bus labai plati ta geležinkelio erdvės sritis ir kad būtų konkurencinga jinai. Ir kad būtų užtikrintos taip pat darbo vietos geležinkelio erdvėje. Aš dėl to norėčiau pasveikinti pranešėją, kad būtent jie atsižvelgia į socialinės sąlygas, tai būtent į tinkamas darbo sąlygas darbuotojams. Nes e, iš esmės e, čia e, kartais per daug kreipiama dėmesį į dereguliavimą ir apie konkurencingumą. Uh, rinkoje geležinkelio. Be to daug dėmesio skiriama yra investicijoms ir finansavimui. Šitas klausimas, mano nuomonė, nėra išnagrinėtas iki galo. Dabar kalbant apie reguliavimo instituciją, aš iš tiesų norėčiau pasakyti, kad iš pradžių e, turime atlikti, žengti pirmą žingsnį, paskui antrą žingsnį. E, iš esmės turi vykti e, dereguliavimas, tačiau turi būti pasiliktos e, ir tam tikros reguliavimo priemonės. Kitas dalykas, kad turi būti užtikrintos tam tikros prieigos prie infrastruktūros galimybės. Būtent, kad silpnesni rinkos dalyviai, iš silpnesnių rinkos dalyvių nebūtų atimta galimybė dalyvauti geležinkelio transporto veikloje. Ir turi būti atsižvelgta į demokratiškumo principą. Kitas dalykas dabar e, e, šitų išorės išlaidų internalizavimo. Aš manau, kad vis dėlto tai iškreiptų konkurencingumą ir konkurencinę situaciją rinkoje. Iš esmės, mes tai turėsime dar aptarti ateityje. Tai žinoma, yra neprivalomos sąlygos šitos išoros išlaidos, pavyzdžiui, už triukšmą arba už taršą, jos gali būti aptartos ir kitaip, jos gali būti prie, apskaičiuojamas ir vėliau, ir pagal kitus teisės aktus. Iš esmės, kaip jau kolegos sakė, atskiros valstybės narės restruktūrizavo savo geležinkelio sistemas Ir aš nemanau, kad mes dabar turėsime dar imtis papildomas e, didesnės e, restruktūrizavimo, restruktūrizacijos. Mes turime išlaikyti tuos sėkmingus modelius, e, tačiau jie turėtų būti nediskriminuojantis ir turėtų užtikrinti prieigą prie infrastruktūros. Ja, ähm, Ačiū. Aš taip pat norėčiau pasinaudoti galimybę patekoti pranešėjai už tikrai atliktą puikų darbą. Aš e, suprantu, koks sudėtingas šis darbas. Aš iš esmės nekartosiu to, ką jau sakė kiti kolegos, tačiau bent jau kelis punktus norėčiau priminti. Situacija, kurioje mes dabar mes atsidūrėme ir kodėl mes diskutuojame šio klausimu, tai būtent tai yra komisijos apsileidimas. Nes komisija neįstengia gyventi pirmojo geležinkelio dokumento rinkinio, todėl mes turime dabar iš naujo nagrinėti šį dokumentų rinkinį, naujo redakciją. Iš tiesų aš norėčiau tik atkreipti dėmesį, kaip yra svarbu e, teisėkuros projektus ir teisėkuros e, aktus tinkamai įgyvendinti, o už tai yra atsakinga komisija. E, dar vienas dalykas, aš norėčiau paprašyti, kad mes padiskutuotume dėl 36 pakeitimo, čia mes kalbame apie paslaugų įrangą čia komisija e, pasiūlė, jeigu, pavyzdžiui, tam tikri e, paslaugų objektai dviejus, trejus metus, e, pavyzdžiui, yra nenaudojami, tai jie galėtų būti pateikiami išperkamai nuomai ir paskui parduodami. Aš manau, kad teisinga, kad yra atkreipiamas dėmesys į pardavimą ir aš pritarčiau tiems dviejiems metams nes e, vieni metai iš tikrųjų tai yra per trumpas laikotarpis. Ir dar norėčiau atkreipdėmėsi į kitą punktą, e, kurio mes negalime pamiršti, tai būtent 54 e, straipsnis, 21, tai yra 52 pakeitimas, 21 straipsnis. Čia mes kalbame apie saugumą ir apie saugą susijusią su geležinkelio bendrovėmis. Ir aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad šioje srityje mes turėtume išlaikyti saugos standartus ir išlaikyti tokius griežtus, kad jie uh, užtikrintų, kad, sakykime, žmonėms, kurie net negali be, be gramatinių klaidų parašyti žodį geležinkelis, nebūtų išduodamos geležinkelio paslaugų teikimo licenzijos. Mulțumesc, domnule președinte, vreau și o să o felicit pe... Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją už jos nuveiktą darbą. Tai yra puikus pranešimas. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kai kuriuos dalykus, kurie mano nuomonė yra svarbus. Pirmiausia, manau, jog būtina ir toliau investuoti į geležinkelių infrastruktūrą. Investicijų trūkumas kai kuriuose valstybėse, kurios siekia liberalizavimo, pasireiškia tuo, jog investuojama mažiau į geležinkelių paslaugų palaikymą, išlaikymą ir dėl to sumažėja paslaugų kokybė. Taigi keleiviai mėliau renkasi kitas transporto rušis. Tuo pat metu investicijų trūkumas paskatina mažinti personalo skaičių ir dėl to daugėja nelaimingų avarijų skaičius. Taigi manau, jog būtina užtikrinti, kad darbo sąlygos ir darbo jėgos kokybei, kokybė nebūtų neigiamai veikiami liber, liberalizavimu. Aš pasisakau už tikrą saveikumą ir noriu užtikrinti, kad jei keleivis nori nuvykti iš taško A į tašką B, toks keleivis turėtų galėti nusipirkti bilietą ne vien tik tai iš A į B tašką, tačiau taip pat ir į tašką C, kuris būtų tarp šių dviejų taškų ir kuris galėtų nusipirkti vėl bilietą iš C į B. Čia aš kalbu apie saveikumą, kuris yra tikrai labai svarbus. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra štai koks. Uh, Netgi jei geležinkelių kompanijoms padarė įtaką krizė, aš iš tikrųjų nemačiau jokio pareiškimo, kurį būtų pateikusios tokios e, geležinkelių bendrovės, e, kreipdamosis į struktūrinius fondus tam, kad jos galėtų lengviau prisitaikyti prie krizės padarinių. Taigi aš norėčiau kreiptis į kolegas ir pagalvoti čia taip pat ir apie profesinės sąjungas šioje srityje ateityje mes turėsime pagalvoti ir apie geresnės darbo sąlygas geležinkelių srityje. Dėkoju. Duran. Ačiū, ponė Duran. Tris minutės. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už jos nuveiktą darbą. E, žinoma, dar lieka daug ką nuveikti taip pat, tačiau norėčiau taip pat pareikšti keletą pastebėjimų. Ponas Kreimer kalbėjo apie konkurenciją geležinkelių sektoriuje ji yra relatyvi, tai nėra absoliutus idealas. Nauji veikėjai rinkoje e, yra praryjami dažnai didelių rinkos dalyvių, e, kurių rinkos dalis didėja. Tam yra daugelis priežasčių. Galbūt situacija nėra tokia, kaip kad mes galvojame. Ir vertikalus atsiejimas e, galbūt nebūtinai padės pasiekti mūsų tikslų. Mes norime vieningos rinkos, tačiau nebūtinai norime turėti vieningą vieną modelį. Mums reikia stipro reguliuotojų, kuris galėtų nuveikti e, atitinkamą darbą per jam suteiktą laikotarpį. Antra, mes siekiame integracijos, o ne separacijos, todėl mes turime dirbti e, palaipsniui, pažiūrėti, kuriuos segmentus reikia atsijėti, o kuriuos reikia integruoti tam, kad mes galėtume išvengti nereikalingų išlaidų. Trečia, kalbant apie paslaugas, manau, kad tokioje infrastruktūroje bet kuri bendrovė turėtų turėti galimybę konkrečiai e, nurodyti, kokias paslaugas jį gali teikti. Kalbant apie finansavimą įvairių paslaugų ir infrastruktūros, komisija nustato tam tikras ribas dėl to, e, ko gali reikalauti valdytojai. Žinoma, čia egzistuoja tam tikra monopolinė padėtis, tačiau mes turime užtikrinti, kad uh, būtų skiriama pakankamai lėšų esamos infrastruktūros priežiūrai ir palaikymui. Ne visuomet e, tokios e, geležinkelių bendrovės sugeba finansuoti e, reikiamas išlaidas, o dabar jau komisija teikia naujus reikalavimus. Žinau, jog šis klausimas reikalauja platesnių diskusijų, tačiau norėčiau pabrėžti, jog problema egzistuoja. Taip pat Kalbant apie minimalų paslaugų teikimo lygį, aš manau, jog apskritai streiką reikia paskelbti iš anksto, tam, kad galėtume išvengti neigiamų padarinių. Mes turime elgtis pragmatiškai, nesielgti taip pat ir ideologiškai, turime pasiekti tinkamą balansą, turime siekti integracijos, tačiau tuo pat metu siekti liberalizacijos, atverdami rinką. Dėkoju dabar komisijos vardu ponas Paskarelė. Grazie, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Bijau, kad jūsų suteiktas e, kalbėjimo laikas tikrai e, nuves mane į giliotiną, man tikrai bus labai sunku pasisakyti per penkias man suteiktas minutės. Čia mes girdėjome tikrai labai įdomias diskusijas. Pirmininkas, ponė Paskarelė, aš esu tikras, kad jūs pasielgsite pačiu geriausiu būdu. Norėčiau priminti Jums, kad komisijos pagrindinis tiklas yra užtikrinti, kad geležinkelių rinka veikia Europos vieningoje rinkoje tvariai esamoje sistemoje. E, keletas pastebėjimų. Pirmiausia, kalbant apie pažeidimo procedūras, siekiant patobulinti netinkamą valstybių narių E, pirmojo geležinkelių transporto teisės aktų rinkinio įgyvendinimą. Antras elementas yra pasiūlymas kodifikuoti, supaprastinti ir modernizuoti e, esamą, te, esamus teisės aktus šią naują redakciją. Mes pasiūlėme pakeisti konkrečius dalykus trijose srityse - finansavimas, prieiga prie paslaugų ir galiausiai reguliuojančių institucijų vaidmuo ir įgaliojimai. Komisija pareiškė savo bendrą poziciją E, dėl naujos redakcijos ankstesniuose transporto komiteto posėdžiuose, taigi aš nebesikartosiu ir todėl apsiribosiu vien tik tai tuo, jog aptarsiu kai kuriuos iš ponios Sarakiani pakeitimų. Esu dėkingas jai už jos aukštą nuveiktą darbo kokybę. Norėčiau pasakyti, jog apskritai šie pakeitimai atitinka komisijos pasiūlymo dvasę ir todėl komisija yra patenkinta galėdama jiems pritarti. Kalbant apie galimybę prieiti prie paslaugų, čia kalbama apie infrastruktūrą, nuolaidas, ETCS įrangą, nuolaidas už netokius triukšmingus riedmenys. Žinoma, mes tam pritarėme, tačiau pirmiausia, mes turime pasižiūrėti į e, tekstą antrojo svarstymo metu taryboje. Toliau, čia yra pateikta daugybė pakeitimų, kuriais siekiama patobulinti padėtį įvairiose straipsniuose. Komisija mano, jog tai yra būtina. Mm, tai nėra būtinai būtina, tačiau mes taip pat ir neprieštrausime šiems pakeitimams. Antra, koordinavimas ir bendradarbiavimas tarp Europos reguliuojančiųjų institucijų. Mes sutinkame, kad per ilga, ilgesnį laikotarpį būtų įsteigtas galimas Europos lygio reguliuojantisis organas. Manome, jog čia einama tinkama kryptimi Ir atsižvelgiant į padėtį dabartinėje geležinkelio rinkoje, mes mm, nemanome, jog greitai galima bus įsteigti vieną Europos geležinkelių reguliuotoją. Žinoma, pono Tremozos pasiūlymas yra intriguojantis. Ir biudžeto institucija pateiks e, tinkamą finansavimą tam, kad e, būtų galima įgyvendinti šią iniciatyvą. Toliau kalbant apie Europos reguliuojančiųjų institucijų koordinavimą, norėčiau pasakyti, jog svarbu e, mąstyti apie didesnį koordinavimą, kalbant apie transporto krovinių koridorius. Apie tai buvo sutarta taryboje patvirtinus bendrą reglamentą. Ir koordinuojančiosios institucijos turėtų turėti teisę tikrinti nuveiktą darbą e, RailNet Europe e, valdytojų atžvilgių. Manome, jog taip ir bus. Bet tu, išklausius e, daugelio narių kvietimą sukurti tvirtą, veiksmingą, nepriklausomą reguliuojančią instituciją, kuri galėtų greitai priimti sprendimus. Manau, jog 82 pakeitimas e, sukeltų įtarimą dėl to, ar tokia institucija veiks. Jeigu mes norime konkurencingos rinkos, kaip kad jau sakė daugelis narių, tuomet mums reikia e, greitai galėti gyvendinti reguliuojančios institucijos priimtus sprendimus. Taigi, mes manytume, jog čia reikėtų kalbėti apie išskirtinės aplinkybės, o ne bendrą taisyklę. Toliau Baltijos valstybės ir Lenkija pabrėžė problemas, kurios kyla dėl skirtingų vežės pločių ir taip pat dėl infrastruktūrai taikomų mokesčių. Komisija supranta šią problemą. Tačiau mes iš tikrųjų ne visai matome aišku ryšį tarp uh, vežės pločio ir infrastruktūros apmokestinimo. Mes esame susipažinę su šią problemą. Manau, jog komisija turi aiškiau paaiškinti tą faktą, jog daugelis iš šių klausimų, kuriuos iškėlė Baltijos valstybių nariai, jau yra sprendžiami esamame dokumente. Žinoma, esu pasirengęs dvi šališkai plačiau panalizuoti šį klausimą. Toliau kalbant apie licencijas ir draudimą, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į 54 pakeitimą. E, čia kalbama apie geležinkelių operatorių licencijas, kurios išduodamos remiantis tam tikrais kriterijais, tokiais kaip finansiniai gebėjimai, techniniai gebėjimai ir panašiai. Ir taip pat būtina turėti tam tikrą saugumo sertifikatą. Tačiau jeigu tokia licencija tampa priklausoma nuo to, jog iš pradžių reikia gauti saugos sertifikatą, atsižvelgiant į jų konkrečias tinklo, kuriame dirbsite sąlygas, tuomet tai jau sudaro aiškę kliūtį patekti į rinką. Ir daugelis bendrovių tokiu atveju turės nutraukti savo verslą. Jeigu mes įgyvendinsime tokią nuostatą esamuosiuose teisės aktuose. Taigi komisija prieštarauja tokiai minčiai. 55 pakeitimas. Čia kviečiama e, apdrausti bent 100 milijonų eurų nuo nelaimingų atsitikimų. Komisija E, siekia suderinti e, tokį draudimą, tačiau mes turime taip pat atsižvelgti ir į skirtingas nacionalinės padėtis. Taigi 100 milijonų eurų per metus už nelaimingą atsitikimą atrodo per didelė suma, atsižvelgiant į esamas aplinkybės. Taigi tai ir vėl sudarys kliūtį patekti į rinką. Dar vienas pastebėjimas pirmininkė, jei galėčiau norėčiau atkreipti dėmesį į atsiejimą. Vienas pastebėjimas - pilnas institucinis infrastruktūros valdytojų ir geležinkelio operatorių atsiejimas komisijos nuomonė yra paprasčiausias būdas išvengti interesų konflikto ir paskatinti konkurenciją. Tačiau taip pat yra ir kitų variantų, e, kurie buvo išdėstyti pirmajame pakete. E, žinoma, jeigu jie būtų tinkamai gyvendinti. Šioje naujoje redakcijoje taip pat yra siekiama spręsti šią problemą. Mūsų komunikatas ir Baltoji knyga numatė, kad 2012 metais bus sukurtas naujas ryšys tarp infrastruktūros valdytojų ir operatorių kurie dabar eina visiško atsijimo linkme, siekiant liberalizuoti nacionalinį keleivių transportą. Apie tai kalbėjo įvairūs nariai šiame posėdėje, tačiau šioje naujoje redakcijoje e, turime iš pradžių kalbėti apie tai, jog reikia žengti pirmesnį žingsnį tam, kad nueitume tą e, linkme. Noriu patikinti Jūs, kad mes suprantame, ko Jūs siekiate. Komisija vis dėlto skatintų narius nesukarikatūrinti šio pasiūlymo. Straipsnėje, apie kurį kalba e, pakeitimas dėl ilgalaikės sutarties, e, sakoma, jog privalo būti taisyklės reglamentuojančios infrastruktūros suvaldymą ir E, tai jos turėtų būti taikomos e, streikų atveju, kuomet turėtų būti palaikomas minimalus paslaugų teikimo lygis, tačiau būtina nustatyti, kaip bus reglamentuojami tokie atvejai. Toliau paskutinis pastebėjimas dėl deleguotųjų teisės aktų. Deleguotusius teisės aktus aptarė trečdalis ponios Serat Kiani pakeitimų. 190 straipsnis e, sutarties kalba apie galimybę e, keisti neesminius tekstus deleguotųjų teisės aktų būdu. Taigi komisija norėtų paprašyti taikyti deleguotųjų teisės aktų procedūrą, todėl kad senoji komitologijos procedūra, pagal kurią uh, Jūs e, turėjote teisę taikyti parlamentinę priežiūrą. E, buvo pakeista deleguotojų teisės aktų taikymo sistema. Taigi, padėtis e, išliks panaši, kadangi tik keletų atvejų mes turėsime taikyti deleguotųjų teisės aktų procedūrą, tačiau tai nėra esminiai dalykai. Tačiau jeigu, kalbant apie šią naują redakciją, bus taikomi deleguotinės teisės aktai tokiu būdu, mes padarysime žalos tam, kad būtų galima greitai priimti valdymo sprendimus. Taigi parlamentas visgi neturėtų jaustis apribuotas dėl bendro sprendimo prieimimo procedūros. Toliau kalbant apie techninius pastebėjimus, mes turėtume užtikrinti, kad geležinkelių rinka veiktų sklandžiai. Dėkuoju, ponė Paskal. Prieš sutikdama žodį pranešėjai, aš norėčiau pasidalinti su jumis keliomis pastabomis. Pirmiausia, svarbiausi dalykai. Tai yra te, teisė streikuoti arba teisė nedirbti, leisti darbuotojams nedirbti. Aš manau, kad teisė streikuoti yra viena iš pagrindinių mūsų teisų jeigu jūs e, tinkamai visus informuojate apie tai. Aš nenoriu, kad valstybės narės e, turėtų teisę nustatyti minimalų paslaugų, teikimų paslaugų lygį, kadangi kai kuriuose šalise, jos e, be abejo yra toli nuo tos, kurioje aš gyvenu, gali būti nustatyta, jog visos paslaugos turi būti teikiamos, kad ir kas nutiktų. Taigi aš manau, kad labai svarbu yra pabrėžti, jog darbuotojai turi teisę streikuoti. Antras dalykas. Labai įdomu stebėti buvo diskusija, nes akivaizdu, jog išnyksta politiniai skirtumai, tačiau išriškėja nacionaliniai skirtumai. Galite užsimerkti ir tiesiog pagal išsakytas mintis galite nuspręsti, iš kokios šalies yra kalbėtojas yra vienas svarbus dalykas. Yra naujų operatorių galimybė įeiti į rinką nekliudomai ir sąžiningų sąlygų visiems nustatymas. Aš manau, kad tai yra labai svarbus dalykas. Per nelik ilgai buvo leista dominuojančiam operatoriui blokuoti naujų operatorių atsiradimą rinkoje. Geležinkelio tinklų suveikumas taip pat yra labai svarbus dalykas, nes mums reikia, kad tinklai uh, būtų tarpusavai sudarinti tam, kad būtų sus, uh, sustiprintas konkurencingumas. Atsijimas. A, sudėtingas klausimas. Ar mums visiems tiktų taip, tai, ką padarė Jungtinė karalystė, leidusi visiškai privatizuoti geležinkelius? Aš pasakyčiau, kad ne, nes dabar jie beveik subankrutavo. Ir mokesčių mokėtojai dabar už tai yra priversti mokėti. Ir beje, mokėti brangiau nei mokėjo už nacionalinius e, valstybės valdomus geležinkelio tinklus. Infrastruktūros operatorius negali būti traukinių operatoriaus dukterinė įmonė tai tikrai yra nepriimtina. Būtina atsijėti infrastruktūros valdymą nuo paslaugų teikimo. Nesvarbu, kokį terminą pasirinktume, ar tai būtų nusavybės atskirimas, ar koks nors kitas, man yra visiškai nesvarbu. Tačiau yra akivaizdu, kad jeigu mes norime turėti gerai funkcionuojančią rinką, negalime leisti, kad infrastruktūra priklausytų ir tiems žmonėms, kurie, kurie uh, esą konkuruoja rinkoje. Ir dar vienas dalykas. Kai kuri, kurios reguliavimo tarnybos tikrai veikia netinkamai. Jos tikrai neatlieka savo darbo, o valstybės narės visiškai to nepaiso. Todėl mums reikia nepriklausomo reguliuotojo, kuris veiktų skaidriai, kuris aiškiai reguliuotų geležinkelius, o ne atskirus geležinkelio segmentus. Štai tai yra svarbiausiai dalykai ir būtent ties jais turime susitelkti formuluodami pakeitimus. Visi sako, kad mes norime gerai funkcionuojančios geležinkelio e, sistemos. Bet nepamirškime, kad geležinkelių operatoriai labai dažnai suranda begalę priežasčių, kad paaiškintų, kodėl jie negali kažko daryti. Todėl turime užkirsti kelią, bet kokiems jų galimiems argumentams. Turime tiesiog sudaryti sąlygas, kurios leistų jiems tinkamai dirbti. Kolegos, Atėjo laikas suprasti, kad turime kalbėti apie geležinkelius Europos mastu, o ne iš nacionalinio bokšto. Pone Srekijanė, ar norėtume dar ką nors pridurti? Eh, Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau tiesiog paaiškinti kelias dalykus. Kai ką patikslinti, dėja laiko turiu nedaug. Ir jei kolegoms reikės įsamesnio atsakymo, galite mane kreiptis asmeniškai. Pone Pirimkė, norėčiau Jums padėkoti, kadangi be Jūsų paramos vargu ar aš e, būčiau kada nors ėmasi šio, e, dirbti šio darbo. Skaidrumas. Štai apie ką buvo galvojama, kai buvo rengiama šį naują direktyvos redakciją. Skaidrumas, kuris paliestų viską ir, ir finansinės ataskaitas, finansavimą, ir valdymą. Diskusija šiandien buvo įdomi ir dėkoju kolegoms už jų labai turiningas pastabas. man susidarė įspūdis, jog mes turime dabar priimti labai svarbius sprendimus dėl mūsų politikos. Nepritariu ponai Tremosa, kuris kalbėjo apie tai, kad turime palaukti teismo sprendimo. Ne, aš taip nemanau. Aš manau, kad mes turime rodyti lyderystės pavyzdį kai yra priimami politiniai sprendimai. Pirmasis geležinkelio paketas nebuvo tinkamai gyvendintas, tai, taigi tai, mes turime imtis darbo, negalime laukti teismo sprendimo. Atsiejimas. Jei pažvelgsite į pranešimo tekstą, pamatysite, kad e, maždaug 20 pakeitimų yra skirta reguliavimo įstaigai. Ir nemažai pakeitimų yra skirta atsėjimo klausimui. Taigi man atrodo, kad iš esmės šis klausimas yra įsamei išdėstytas tekste. Komisija gal galėtų suteikti mums daugiau informacijos apie tai, kas konkrečiai turima galvoje, kai kalbama apie atsėjimą. Europos parlamentas prisėmė politinę atsakomybę ir dabar mes laukime atsakymo iš komisijos. Toliau, be abejo, yra labai svarbu atsižvelgti į kai kurių valstybių narių ypatumus ir suprantu, apie ką kalbėjo ponas Zylė. Ir aš esu pasirengusi su jumis bendradarbiauti tam, kad mes surastume sprendimus, kurie labiausiai, kurie tiktų toms šalims, kuriuose geležinkelio sistema yra kitokia nei kitur Europoje. Toliau, 50. 165 pakeitimas. Jame kalbama iš esmės apie mažiausią draudimo sumą, minimalę draudimo sumą. Gal neteisingai yra išverstas tekstas. Toliau, teisė streikuoti. Vėlgi, jeigu pažvelgsite į komisijos pasiūlymą, pamatysite, kad mes stengiamės jį pakeisti. Valstybės narėse jau galioja taisyklės dėl teisės streikuoti. Kai kuriuose šalyse ši teisė net yra įtvirtinta konstitucijoje. Vyriausybės nustato tokios teisės įgyvendinimo taisyklės. Jos gali skirtis. Tai yra suprantama. Ir manau, kad komisijos tekstą dar reikėtų taisyti. Deleguoti aktai. Na, turiu nuoširdžiai Jums prisipažinti, kad e, parlamentas mano galva turėtų elgtis atsakingai, turime prisimti mums tenkančią politinę atsakomybę. Turime siekti bet kokios galimos painiavos. Na kiek aš supratau iš komisijos te, te, tekstu. Jį tikrai dar galima būtų tobulinti. Kaip galima būtų tobulinti ir nuostatas dėl reguliuotojų? Aš pateikiau pakeitimus, kuriuose kalbama apie Europos ligmens reguliuotoją. Toliau, licencijos. Manau, kad būtų gerai, jei mes turėtume bendrą Europos licenciją, Europos leidimą. Bet tam be abejo, be abejo turi pirmiausia pritarti vyriausybės, mums reikia politinio susitarimo šiuo klausimu. Rinkos atvirimas nacionaliniams tinklams taip pat buvo geras pasiūlymas. Mes visi prisiminame apie tai, kad mums tenka už, užduotis, apie kurią kalbėjo ponas Groš. Dirbdama aš tengiuosi atsižvelgti į tuos dalykus, kurie labiausiai rūpi parlamentui. Manau, kad mes rezoliucijoje dar kartą galėtume paminėti, kad labai svarbu yra atskirti infrastruktūros valdymą nuo paslaugų teikimo. Mums reikia atviros, skaidriai veikiančios rinkos, kurioje būtų užtikrintos socialinės teisės, kuris sudarytų sąlygas didesniam judumui Ir panašu, kad mes žengėme šią linkmę. Britanijos sistema, kurią minėjo Brianas, nėra sistema, kurios pagrindų mes norėtume kurti Europos modelį. Ne, mes norime sukurti kažką naujo. norime kurti naują sistemą jau esamos sistemos pagrindų. Ir ši sistema turėtų veikti pagal atviras, aiškes sistemas. Ir sistema turėtų taip pat būti pakankamai savarankiška ir gebanti kontroliuoti savo viduje veikiančius operatorius. Toliau perinami laikotarpiai. Tarybai priimtinas yra dviejų metų laikotarpis. Tai gal mums ir pavyks su taryba susitarti. Manau, kad nuleisti rankas ir manyti, kad nieko negalėsime pakeisti, tikrai netinka. Taigi turime imtis darbo. Dėkoju pranešėjai. Šis klausimas yra labai svarbus ir Pakeitimus galime teikti iki gegužės 30 dienos. Varstysime pakeitimus birželio mėnesį vyksiančiame transporto komitete. Ir e, kitose e, komitetuose šis dokumentas bus svarstamas Liepos mėnesį, o plenarnį posėdį pasieks rugsėjo mėnesį. Visiems dėkoju. Toliau periname prie Eurovinietės klausimo. Pranešėjas yra Elkadrau. Ir jis mums papasakos apie tai, kaip vyksta darybos su taryba. Dėkuoju, panė pirminkė. Turiu Jums gerų žinių. Data iki. <laughs> Iš tiesų. Dėl e, transporto e, komiteto suteikto įgaliojimo, bendradarbiaujant su šešėlis pranešėjais, e, per antrąjį svarstymą, mes per trilogą vakar pasiekėme bendrą sutarimą ir mes taip rezultatus savo patvirtinsime e, birželio mėnesį plenarinėme posėdėje. Tačiau bet kokiu atveju mes negalime būti šimtų procentų laimingi, kad pasiekėme šiokio tokio susitarimo. Tai bet kokiu atveju e, tai yra kompromisinis tekstas, jis kaip tik yra dalymas jums. Aš manau, kad mes e, pasiekėme tam tikros pusiausvėros siekdami kompromiso. Ir e, tai bus išspręstas klausimas e, e, dėl to, kad už aplinkos taršą turėtų mokėti jos teršėjas. Tačiau iš esmės nepasiekėme dar pabaigos mūsų diskusijų, bet kokiu atveju žengėme svarbų žingsnį pirmyn ir mm, dar keli, kelius metus tikriausiai diskutuosime. Bent jau E, porą metų mums tikrai bus čia e, svarbus klausimas Eurovinietė. Ir manau, kad mes turėsime dar pakankamai padirbėti, spręsdami šį klausimą. Ir dabar mm, norėčiau pasakyti, kad dabartinės rinkliavos, e, infrastruktūros rinkliavos, jos egzistuos, o išorės kaštai susijęs su su triukšmu ir su e, aplinkos tarša bus skaičiuojami atskirai. Vadinasi, šie e, e, kaštai turėtų būti įtraukti į bendrus apskaičiavimus. Čia, jeigu mes jau kvalifikuota dauguma turėtų tam pritarti, jeigu mes ją surinksime. Ir mes turėsime dabar atsižvelgti į e, besis, besiskiriančias tarpusavėje įvairias infrastruktūrų e, e, rinkliavas. Dabar siekiama padinti mokestį tiksliau šią rinkliavą 175 procentais virš dabartinio vidurkio ir čia būtų taikomas 5 valandos ir e, iš esmės labai sudėtinga pasiekti didesnius skaičius be nekompromiso dėl jų, nes e, regionai ir valstybės, ir valstybės narės prieštarauja tam. Ir e, šios rinkliavos turėtų būti apskaičiuojamas išvelgiant atitinkamus jų sviravimus. Čia turėtų būti atsižvelgiama, pavyzdžiui, į kelių ap, apkrovimą, į spušių susitarimus ir taip toliau. Ir komisija e, iš jos bus reikalaujama parengti gairias e, transporto naudotojams ir kelių naudotojams. Ir bus tada aišku, kokie, kokie bus rinkliava. Ir tada bus pakankamai paprasta kontroliuoti transportą, atsižvelgiant būtent į realias e, transporto sąlygos. O kalbant apie kalnuotas vietovės, aš manau, e, kad iš tiesų turėtų būti skirtumas daromas nuo lygumų. E, pavyzdžiui, skirtumas turėtų būti daromas tarp švarių sunkvežimių, kurių mm, euro klasė yra aukštesnė, ir tarp žemesnės euro klasės sunkvežimių. Ir čia tai būtų e, apskaičiuojama. Tai atsižvelgiant į išorės kaštus, čia e, e, įdedant šias išlaidas į 1.0 kategoriją. Ir šios iš, išorės sąnaudos turėtų būti jau skaičiuojamas įgyvendinant ir ten T projektus. Aš manau, kad mes vis dėlto radome tinkamą kompromisą. Valstybės narės e, pažadėjo, kad, e, šios, kad pajamos iš e, tų rinkliavų bus investuojamos į infrastruktūrą. Ir siekiant ko kompensuoti šios išorinius kaštus. Valstybės narės iš esmės gali e, savarankiškai priimti sprendimą, kur e, e, surinktos pajamos bus investuojamos. Ir atitinkamas procentas šių pajamų turės bus investuojamas į TNT projektus. Iš tiesų, tos lėšos turėtų būti ne tik investuojamos, ne tik renkamos, e, bet ir turi būti teikiamos ataskaitos, kad būtų aišku, kur būtent investuojama ir ar skaidriai panaudojamos tos lėšos. Taigi, o e, e, taip pat turi būti priimtas sprendimas, kokio dydžio turėtų būti tos rinkliavos ir kaip jos turi būti renkamas. O kalbant apie infrastruktūros e, išlaidas ir išorinius kaštus, e, tai e, dėl to turėtų nuspręsti valstybės narės ir kaip jos turėtų vykdyti savo įsipareigojimus, taip pat jos turėtų nuspręsti, kaip turėtų vystyti toliau savo transporto pramonę. Žinoma, mes turime vengti tokios situacijos, kai egzistuoja vienoje rinkoje 26 e, skirtingos sistemos. Ir sunkvežimo vairuotojas, jeigu jis turi važiuoti skersai visą Europą, jis neturėtų būti apkraunamas įvairiais e, dokumentais. Turėtų būti viena e, ataskaita arba viena paraiška, kuri nebūtų priklausoma nuo geografinio e, Europos suskirstimo kalbant apie e, greitkelius ir tentėję projektus, e, tai čia turėtų būti atsižvelgiama dar į e, ašies apkrovą ir turėtų būti priimami lankstų sprendimai dėl rinkliavų susijusių su ašies apkrova. Pavyzdžiui, čia yra tam tikros nuostatos nuo, nuo 12 tonų, pavyzdžiui, taikomas apribojimas arba nuo 3,5 tonų ašies apkrovos. Ir valstybės narės, aš manau, kad turėtų vis dėlto atsižvelgti į tą 12 tonų apkrovą. Tačiau, kaip jau sakyta, Jeigu, pavyzdžiui, ašies e, apkrova yra didesnė negu 12 tonų, tai tikriausiai transportas turėtų būti nukreipiamas į kitas e, gatves arba kitus kelius. Ir tos valstybės narės, kurios norėtų pasinaudoti e, tokia tvarka, turėtų paranešti e, komisijai, kodėl, e, sakykime, turėtų būti nustatoma apkrova iki 12 tonų ašiai. Tai iš tiesų, kaip jau sakiau, dar tik tai pradžia šių diskusijų dėl išorinių kaštų internalizavimo. Ir artimiausiais metais komisija stebės situaciją ir e, spręs, kaip galima e, kitas transporto priemonės integruoti į šią sistemą arba e, kokias dar išorinės sąnaudas galima dar internalizuoti, kalbant apie sunkia svorės transporto priemonės. Tačiau, kaip jau sakiau, tai yra artimiausių metų ateityje užduotis. Tačiau bet kokia atveju, kas 12 metų bus teikiamas ataskaitos apie tai, e, kokie išoriniai kaštai e, internalizuojami ir kokius dar išorinius kaštus galima internalizuoti. Ir kaip e, galima suderinti įvairias transporto rūšis. Tai čia bet kokiu atveju vyksta diskusijos tarp Europos parlamento, tarybos ir komisijos kaip mes šias taisyklės, šią tvarką galėtume įtvirtinti tam tikrose teisės aktuose. O taryba turės parengti tam tikrą deklaraciją, būtent kai turėtų būti vykdomas šis procesas teisėjai kuros Mano nuomonė, mes turėtume pritarti šiam kompromisui. Ir plenarinėme posėdyje turėtume dėl jo balsuoti. Dėkuoju Jums už tokį įsamų pranešimo pristatymą. Tris minutės kiekvienam kalbėtojui, ponas Groš. Kolegin. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegė Vartonkol yra kitame trialoge. Tačiau bet kokiu atveju aš norėčiau uh, EPP vardu pasakyti, kad mes norėtume padėkoti pranešėjai. Tiesiai sakau, mes esame patenkinti rezultatu, nes yra pakankamai sudėtinga šiame dokumento rinkinyje atsižvelgti į įvairius regionus, mažus ar didelius ir tolimus, į didelės ir mažas valstybės priimti bendrą sprendimą dėl išorinių kaštų internalizavimo. Uh, Iš esmės galėčiau pasakyti, kad pasiektas tikrai tinkamas kompromisas, visi aštrūs kampai yra nuglūdinti. Ir yra tam tikras tam tikros galimybės sutiktos priimti vėlesnius galtinius sprendimus. Mums svarbiausias dalykas yra saveikumas. Ir ir lėšų skirimas. Taigi, e, saveikumas mums atrodo tarsi savaime e, suprantamas dalykas. Šitas lėšų skirimas ir mini e, lėšų skirimas iš tiesų tai yra pirmas žingsnis tinkama linkme. Galbūt kitose srityse mes įgyvensime šį principą. Aš manau, kad euro 3 E, taip pat e, šiai klasiai taikoma nauja data yra pakankamai geras kompromisas, pakankamai tinkama ta data. E, būtent palyginti su mūsų pasiektais rezultatais 2008 metais. Šitas 3,5 tonų ašies apkrova, aš manau, yra taip pat tinkamas sprendimas. Čia galbūt kitose valstybėse tas 12 tonų uh, E, ašies apkrova yra taip pat priimtinas variantas, tačiau bet kokiu atveju mes turime atsižvelgti į visas valstybės narės. E, čia e, mes turime parengę ir koreliacinę lentelę. Mes turime vis dėlto aiškiai pasakyti tarybai, kad tie sprendimai, kurie dabar priimami, turėtų būti tinkamai gyvendinami Ir manau, e, kad e, vis dėlto mes turėtume pasirengti ir gerai toms būsimoms diskusijoms su taryba, kad nereiktų paskui taikinimo e, komitetui imtis papildomą darbą. Tačiau, bet kokiu atveju, tinkamas darbas atliktas. Pone Starksai, jūs rodys. Iš tiesų, mes kaip tik tai praėjome bedugnės pakraščių, kaip jau buvo pasakyta. Tačiau e, noriu pasakyti, kad pranešėjas e, atliko tinkamą darbą, galiu jį pasveikinti. Taryba taip pat norėtų baigti diskusijas šią temą e, ir nuolat jos nediskutuoti iš naujo. Iš tiesų, mes nenorėjome anksčiau to lėšų skirimo, čia valstybės narės turėjo priimti to sprendimą dėl lėšų skirimo. Ir Tačiau, kaip jau buvo pasakyta, e, teršėjas turi mokėti. Tai e, čia nėra įrašyta į pranešimą, e, tai yra silpnosios pranešimo vietos. Bet bet kokiu atveju Manau, kad lėšų skirimas turėtų būti pabrėžtas, nors taryba iš pradžių net nenorėjo kalbėti apie jį. Vis dėlto valstybės narės turėtų priimti sprendimą, kasgi turėtų būti daroma su tom surinktomis lėšomis. E, e, būtent surinktų lėšų iš rinkliavų apmokestinant išorinius kaštus. Dar kitas dalykas tai yra saveikumas, e, irgi svarbi tema, o siekia, siekia sukurti bendrąją rinką irgi mūsų pagrindinis tikslas, nes kad kiekviena valstybė narė nevykdytų savo sprendimų priimtų pagal atskirą sistemą. Įsivaizduokite, jeigu mes e, nieko nedarytume šioje srityje. Ir viskas, kas nurodyta Baltojoje knygoje dėl išorinių tastų ir internalizavimo, mes to nevykdytume. Mes nesiektume skaidrumo, saveikumo su kitomis transporto rūšomis. Tuomet mes net nekalbėtume apie euro vinietę. Ir aš jau vakar sakiau, e, kad trialogė iš tiesų tik pradėtomas diskusijas ir atimiausius dešimt metų mes diskutuosime. Ir po poros, ir trejato metų mes vis dar diskutuosime apie išorinių kaštų prisijėmimą, apie jų internalizavimą. Ir kaip galima e, e, taikyti atitinkamas savaikumo, savaikumo taisyklės tarp įvairių transporto rūšių. Uh, Aš žinau, iš esmės e, mes čia frakcijoje aptarėme, kur yra e, silpnosios vietos pranešime. Na dėja, aš vargu ar galėsiu geriau įtikinti liberalų demokratus, nei jūs galėsite tą padaryti, ponia Lichtenberg. Mistišk. Iš tikrųjų, e, aš nesu tokia optimistė po to trilogo. Ir kiekvienas, kuris tikisi, kad krovinių transportas gatvėse arba keliuose bus tvaresnis, tausesnis ir švaresnis, tada jis turėtų nusivilti iš esmės tuo pranešimu. Nes kolegė, kaip jau sako, mes iš tiesų nieko konkretaus nenusprendėme. Būkime sąžininkai. Tie pagerinimai, dėl kurių mes čia kovojame, iš tikrųjų nėra tokie dideli. Iš tiesų, pranešėjas tikrai stengiasi, e, jisai e, atliko tinkamą darbą, bet bet kokiu atveju lobistai, kurie dabar veikia taryboje ir kurie verčia vyriausybės įgyveninti tokias sistemas, kad sunkesvorės transporto priemonės nieko nemokėtų, jos laimi taryboje. Todėl iš esmės e, tie žmonės dabar, arba tos e, interesų grupės, kurios rūpinasi, pavyzdžiui, greitkel, palei greitkelius gyvenančių žmonių sveikata, jos nieko nepasiekia. Taigi, e, iš esmės, labai daug transporto priemonių, ypač sunkia svorio transporto priemonių, yra pasenusios. Ir čia, pavyzdžiui, tos tie reikalavimai dėl uh, ašių apkrovos, e, dėl didesnio tonažo. Tai iš esmės e, tai reikalauja tik kelios valstybės narės, kad tokios taisyklės būtų įvestos, tai tarp jų ir Vokietija. Tačiau matosi bendra tendencija, kad tvarios transporto politikos mes nesiekime sukurti. Akivaizdu, kad bus sudėtinga pasiekti, kad kuri nors valstybė įgyvendintų bendrą sistemą. Todėl mes šią sistemą, kurią mes praktiškai nieko nepageriname, nieko nepasieksime. Žinoma, mes tokiu atveju susidursime su visuomenės nusivylimu, todėl kad Europos Sąjungoje mes nepriimame jiems gyvenimą pagerinančių sprendimų, kad nekreipiame dėmesio į aplinką, kad žmonėms, kurie gyvena palie kelius ir greitkelius, ir toliau blogė sveikata. Ir šios visuomenės viltis ir tikėjimas mumis iš tikrųjų žlugs. Todėl aš manau, kad mes turėtume labiau diskutuoti su taryba, kad siektume dėl to bendros Europos. Dėkuoju, ponas Zylė. Tris minutės. Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad ECR e frakcija iš esmės e, yra patenkinta šio kompromiso. Kaip jūs žinote, mes nepatikėme jokių savo pasiūlymų, nes jūs žinote, kaip sunku pasiekti tokius kompromisus ypač diskutuojant su taryba. Ir jeigu mes dabar pasitelksime e, taikinimo komitetą, tada iš esmės nieko nepasieksime, rezultatai bus dar blogesni. Aš manau, kad e, vis dėlto atliktas yra puikus darbas, ypač kalbant apie lėšų skirimą, nes anksčiau nebuvo numatytas toks lėšų skirimas, tai būtent kam skiriamas tos lėšos. Ir e, jeigu taryba pritars šitam lėšų skirimui, tai yra lėšų skirimo reglamentavimu, tada mes jau būsime pasiekę bent tokį rezultatą. O dabar kalbant apie oro vinietę, apie e, taršos mažinimą, apie ap, a, e, kenkimą aplinkai. E, tai pakeitimai šioje srityje yra tinkami. Tačiau, pavyzdžiui, rinkliavos už infrastruktūrą uh, Tai kai kurios valstybės net nenori įvesti tokių, pavyzdžiui, Latvija, mano šalis, nenori tokių rinkliavų įvesti. Daugelis sunkės svorio transporto priemonių važiuoja iš Latvijos į Rusiją. ir jos e, būtent nenori mokėti už, e, e, pavyzdžiui, Rusijos kelius. Ir to, ir, Rusi, ir ta, atsiprašau, Latvijos e, vyriausybė iš esmės net nesiryšta taikyti tokių rinkliavų, kurios padėtų išvengti oro taršos. Ir žmonės e, tose miesteliuose ar miestuose, e, kur nuolat spūstyse stovi sunkvežimiai, kurie teršia orą, aplinką, jie yra praktiškai aukos tokio mūsų e, vyriausybės neveiksnumo. Aš manau, iš esmės norėčiau padėkoti e, pranešėjui, tačiau e, yra tam tikrų trūkumų. De Grandes Pascal. Sí, gracias, presidente. Yo quiero decir por delante que el ponente, señor Dėkuoju, pirmininkė. Ponas Elkadrai tikrai padirbėjo iš pėties. Jis turėjo pateikti parlamento daugumos poziciją. Na, mano šaliai ši pozicija nėra priimtina. Taigi, yra visiškai natūralu, kad e, dabar parengtas dokumentas mus nuvylė. Tačiau mes turime elgtis lojaliai. Praeitą kartą, pažiūrėjau, kai vyko balsavimas transporto komitete, mes e, susilaikėme. Panašu, kad taip pat elgsimės ir šį kartą. Mes suprantame, kad šis klausimas yra labai sudėtingas. Ir e, lobistai mūsų darbo tikrai nepalengvina. Be to, tai yra tema, kuri yra aktuali visoms valstybėms narėms. Ir mes nenorime nenorime, kad e, sunkia svorių krovinių transporto sistema būtų nedarni, ekologiškai netvari. Tačiau mums kila labai svarbus klausimas, kas užmokės už tokį jos e, tvarumą. Ir iš esmės trilogo metu pasiektas e, susitarimas yra, galima sakyti, subalansuotas tiek, kiek jis bent jau gali būti subalansuotas. Ir man atrodo, kad ponas Elkadrai, ko gero, ir negalėjo daugiau pasiekti. Puikiai jį suprantu. Na kągi, mes pasistengsime dar kartą parodyti, jog lojalumas mūsų galva yra šiuo atveju svarbesnis. Todėl mes nenorėsime trukdyti tam, kad būtų patvirtintas šis susitarimas. Tikiuosi, kad jūs suprasite mano šalį bei kitas šalis, kurios yra ES e, periferijoje ir kurioms netinka eurovinietės pasiūlymas. Eurovinietė nėra panacėja. Ji padės mums įspręsti kelias problemas, tačiau dėja ne visas. Bet e, ponas Elkardraui puikiai dirbo ir ko gero tai, ką jūs pasiekėte, yra geriausia, ką galima buvo pasiekti. Dėkuoju, panas Laisfrid. Ačiū, panė pirmininkė. Yra tik keli dalykai, apie kuriuos norėčiau pakalbėti. Vienas dalykas, tai aš norėčiau pasveikinti pranešėją su tuo, kad jisai pasiekė tikrai neblogų rezultatų. Iš esmės, gal jisai e, ne viską sutraukė į savo kompromisinius pasiūlymus, tačiau bent galima diskutuoti apie kažką. Ir e, iš esmės aš puikiai bendradarbiau su juo. Ir žinau, kokia tai sudėtinga tema, kaip pavyzdžiui, e, e užtikrinti šitą e, transporto rūšių saveikumą, kaip galima iš kelių e, transpor, e, krovinius perkelti į geležinkelio transporto priemonės. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad transporto politikoje nei komisijoje, nei taryboje ir nei Europos parlamente nėra daugumos, kuri norėtų, kad, e, trans, kad e, kroviniai būtų e, gabenami ne tik keliais, bet ir vis dažniau geležinkeliais. Ir tam reikia politikos, kaip jau panas Paskalis sakė, kuri siektų įgyvendinti tinkamus ir svarbesnius dalykus. E, tai iš esmės, e, e, kaip ir per pirmąjį svarstymą, vis dar neaišku, vis dar nėra aišku, kodėl kai kurios interesų grupės prieštarauja tam, kad, sakykime, keleivinis transportas būtų naudojamas mažiau, o daugiau naudojamas geležinkelių transportas. Tai ir tai neišaiškėja, nėra aiškios ir skaidrios diskusijos. Mūsų diskusijoje yra tam tikrų netitikimų kalbama, sakykime, apie 10 procentų apmokestinimą arba apie kitokius e, e, procentus e, sunkvežimėms, tačiau nėra pagristi tai argumentai. Pone Maisner, galbūt jūs galėtumėte kalbėti dvi minutės, nes matau, kad mes turime vis mažiau laiko, nes kitaip mes temsime iki nakties. Pane Pirmininkė, aš tikrųjų bandysiu kalbėti trumpai, aš nebūčiau jūsų košmariškas sapnas. Iš tiesų, aš norėčiau pasveikinti ponę Kadrūjį e, su e, pasiektų puikiu kompromisu ir apie ką diskutuoti. Bet kokiu atveju mes nepasiekėme galtinio rezultato, bet mes atvėrėme duris išorinių kaštų internalizavimui. E, bet man nelabai patinka kad, pavyzdžiui, e, mes visi kovojame dėl lėšų skirimo, dėl lėšų tikslinio skirimo, o apie jį kalbama tikrai nedaug. Bet be kokiu atveju mes kalbame apie tai, tai jau pasiekimas. Pane Zesada, dėkoju pirmininkė už tai, kad sutikėt man galimybę pasisakyti. Ir nors aš paprašiau žodžio per vėlai, ko gero. Na, o pasisakyti norėjau dėl to, kad mane labai domina ši tema. Šį klausimą išmanau gan gerai. Išklausiau tai, ką jūs sakėte apie labai ambicingus tik, tikslus, kurie reikeliami šiam sektoriui. Mes dažnai pamirštame, jog transporto sektorioje dirba šimtai tūkstančių žmonių. Ir bet kokie teisės aktų keitimai gali sumažinti darbo vietų skaičių arba sumažinti bendrovio pelną. Kai kas minėjo, kad sunkvežimiai yra pasenę. Kodėl taip yra? Dėl to, kad, nieka, kad daug kas neįperka naujų sunkvežimių, naujų vilkikų. Kai kurios uh, Kai kurie vežėjai sunkiai suduria galą su galu. Ar mes norime, kad bedarbių mūsų šalyse dar labiau, dar daugiau padidėtų? Negalime teikti, kad vežėjai nenori investuoti. Taip tikrai iš tikrųjų nėra, jiems tiesiog yra sunku. Uh, Ir kartais e, jie gali leisti darbuotojus e, tiesiog per naktį ar per vieną dieną. Patikėkite manimi, aš tikrai žinau, kad e, vežėjai vežėjai ir transporto įmonės kurios išsilaikė per pastaruosius trejus metus, iš tikrųjų dirbo labai sunkiai. Nu. Ačiū, e, kas sutikite žodį. E, Vokietijoje yra atliktas tyrimas, e, kad kiekvienas Vokietijos pilietis dviem, trim tūkstančiais eurų subsidijuoja per metus sunkvežimis, būtent kad klimatai nebūtų kenčiama. Ir nustatyta, iš esmės, kad, pavyzdžiui, statybų daroma tarša yra didesnė negu kelių transporto. Taigi, klausimas yra toks, kodėlgi mūsų piliečiai turi dabar mokėti, subsidijuoti, kitaip sakant, tam tikras taršias transporto priemonės arba ta, įvairius taršius projektus. apie Lenkiją, pavyzdžiui. Štai, sakykime, ten e, e, keli, kelių transportas nėra subsidijuojamas, kaip ir Vokietijoje. Tačiau atkreipime dėmesį tai, kad 25 procentai Lenkijos geležinkelio nebuvo tvarkoma ir buvo praktiškai atsisakyta to geležinkelio. 25 procentų. Ir atkreipėme dėmesį, kad, sakykime, kalbant apie kelių transporto darbuotojus, tai iš esmės labai rūpinamės jų gerovę, jų socialinio aprūpinimo, o apie kitose srityse tie darbuotojai gali kentėti. Iš tiesų, visoje Europoje reikia atkreipti dėmesį į tai, kad didesnis dėmesys būtų kreipiamas darbuotojams, kurie dirba geležinkelių srityje, o dabar didžiausias dėmesys tiems kelių transportui tyrimas. Na, ponė Paskarelė, gal sugrįžkime prie eurovinietės. Ar komisija norėtų ką nors pridurti? Labai trumpai, ponė Pirinkėlė, iš karto pasakau, komisija džiaugiasi e, darbo rezultatais ir mes sveikiname pranešėją, kuris puikiai dirbo. Tekstas yra subalansuotas, e, suderinti skirtingas nuomonės. Uh, nebuvo lengva, ypač atsižvelgti kai kurių valstybių narių pozicijas. Iš tikrųjų, šis tekstas yra netoks ambicingas, kaip norėjo komisija iš pradžių. Ir Europos parlamento nariai taip pat kritikavo šį tekstą ir, ir teigia, kad jis turėtų būti ambicingas ir taip iš tikrųjų ir yra. Yra keli e, principiniai klausimai. Transporto politika Europos ligmenių turėtų būti nukreipta į išorės e, sąnaudų internalizavimą. Apie tai buvo kalbama komisijos Baltojojo knygoje, kuri buvo neseniai paskelbta. Ir tai turi būti daroma taip, kad visi, visus transporto rūšis e, galėtų tam pasiruošti. Uh, Yra dar ir lėšų skirimo, iš ankstinio skirimo klausimas, e-marking. Iš tikrųjų, dabartinis pasiūlymas yra kur kas e, įsamesnis e, šiuo klausimu nei e, nuostatos pateiktos 2006 metais. Kalbama yra, kad 15 procentų pajamų surinktų iš šio mokesčio turėtų būti skirta infrastruktūros e, e, finansavimui. Ir valstybės narės turi skaidriai nustatyti taisyklės, o tai nebus lengva. Yra dar vienas svarbus dalykas. Tai yra tai, kaip viskas bus pateikta visuomeniai. Pavyzdžiui, taip kaip mes paaiškinsim, kam yra naudojamos e, pajamos rinkimus e, transporto sektoriuje. Pranešėjas taip pat jau minėjo, kad komisija šiuo metu rengia vadovą, kuriame bus kalbama apie mokesčių skaičiavimo taisyklės ir taip pat galvojame apie, apie vienodo nustatyto dydžio mokestį. Ir taip pat galvojame apie sankcijas vilkikams, kurie teršia orą. Ir numatom atskiras priemonės, kurios bus skirtos antkainiams. Ir norėčiau Jums priminti, kad darbas tęsiasi, mes pradėjome darbą 93 metais. Po to buvo parengti dokumentai 2006-2008 metai, dabar patiktas yra mūsų pasiūlymas. Tai yra sektorius, kuriame mes uh, žengėme palaipsniui, kadangi priimti politinius sprendimus e, yra sudėtinga. Tačiau pažangos reikia ir todėl turime padarytą pažangą vertinti atsižvelgdami į ilgesnę, e, ilgalaikę perspektyvą. Tikiuosi, kad Birželio 8 dieną parlamentas pritars šiems pakeitimams, kadangi Jau buvo pasakyta, kad parlamentui labai rūpi, kad e, išorės sąnaudos būtų, e, e, kaštai būtų tinkamai internaliz, internalizuoti. Mes visi norime, kad transportas veiktų sėkmingai ir kad jis mažiau tarštų gamtą. Dėkuoju. Na, aš ne visiškai pritariu jūsų nuomonė, kad stiklinė yra labiau pilna negu kad tuščia. Aš manau, jog stiklinė yra labai tuščia ir ji yra labiau pripildyta dvasios. Vis dėlto aš e, tikrai tikiu, kad vienas procentas kažko tikrai viršyje šimta procentų nieko. Taigi mes tikrai turime pažiūrėti drąsiai į esamą padėtį. Pranešėja labai trumpai, ponas Reuter laukia pasisakyti labai kontroversišką temą. Prašom. Dvi minutės. Na, aš iš tikrųjų turiu pusvalandžių mažiau negu kad tikėjausi. Norėčiau iš pradžių padėkoti kolegoms už jų indėlį. Tikrai tik šio komiteto paramos dėka mūsų komandai pavyko e, priversti tarybą šiek tiek pajudėti. Mums pavyko pasiekti labai nedidelę persvarą taryboje. Žinoma, šis uždavinys yra tikrai sudėtingas. Keletas pastebėjimų, kalbant apie lėšų skirimą ir techninius dalykus. Jeigu čia kalbame apie tai, kad 15 procentų infrastruktūros mokesčių surinkamų pajamų e, bus skiriamos TNT tinklams, e, tuomet galiu tik pastebėti, jog tai iš tikrųjų tikriausiai yra daugiau negu kad visos eks, išorinių kaštų pajamos. Jūs kalbėjote apie tai, jog 50 procentų tokių pajamų ateitų dėl išlaidų internalizavimo. Uh, E, ir jeigu mes skiriame tokias lėšas ten, tai tuomet tai yra gerai. Palyginus su ankstesne padėtimi, anksčiau iš vis nebuvo numatomas joks finansavimas. E, čia taip pat turime kalbėti apie tai sąveikoje su reikalavimais dėl skaidrumo. Man atrodo, tą verta pastebėti. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, jog e, tai yra svarbus žingsnis tinkama linkme. Mes visi žinome, kad dar ne pabaiga. Tačiau jeigu pasižiūrėtume į politinį kontekstą, kuriuo dirbame, manau, jog visi sutarsime, jog rezultatas yra labai teigiamas ir dėkoju visiems, kurie prisidėjote. Ačiū. Okay, well... Gerai, dabar norėčiau ir aš padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už jų sunkų darbą. Taip padėkoju ir sekretoriatui, Vanesai ir Hanesui kurie dirba transporto komitetui. Tačiau dabar jie pereina į ITRE komitetą. Norėčiau padėkoti jiems už visą jų nuveiktą darbą ir norėčiau tik priminti kolegoms nariams, kad balsavimas vyks Birželio 7 dieną, antradienį. Dėkoju visiems, kurie dalyvavote šiame sunkiame darbe dėrybose. Ypač dėkoju pranešėjui. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra aviacijos saugumas, keitimasis nuomonėmis. Su komisija. Norėčiau pakviesti poną Reuterį ateiti arčiau, kadangi tuomet jį bus lengviau nusitaikyti ir pataikyti. Esu tikras, kad diskusija bus gyva, right. Great, thanks. Okay, so... Gerai, ponia Reuter, ką turite mums papasakoti? Nariai, prašome laikytis tylos. Chairman... Uh- Pone pirmininkė, dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog man malonu būti čia, ypač po tokių sėkmingų dėrybų dėl eurovinietės. Tačiau mano tema, žinoma, yra daug sudėtingesnė. Norėčiau informuoti Jūs apie tai, kokia yra padėtis skyščių srityje. E, pirmininkas, taip, prašom, teskite. Taigi, norėčiau informuoti Jūs apie skyščius Aš manau, jog daugelis iš jūsų jau buvote informuoti, kad turėjau progos aptarti šį dalyką ir aptariau jį jau du kartus su koordinatoriais, gegužės 3 dieną ir gegužės 10 dieną. Tačiau e, buvo manoma, kad komisija turėtų atvykti čia Tai yra, aš turėčiau atvykti čia ir informuoti komitetą. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti vicepirmininko Kalas, jis. E, dėl, dėl vicepirmininko Kalas jis e, sakė, jog labai norėjo būti čia, tačiau šiuo metu jis e, dirba tą darbą, už kurį jūs tikrai būsite jam labai dėkingi. Jis diskutuoja su komisija dėl ateinančių, ateinančių metų daugiametės finansinės perspektyvos. Dėl to jis negalėjo būti šiame posėdėje ir paprašė manęs atvykti vietoj jo. Taigi kokia yra padėtis? Žinote, kad komisija tik dieną prieš balandžio 29 dieną paskelbė rekomendacijas valstybėms narėms atidėti skyščių kontrolės palengvinimą trečiosiuose valstybėse, užklijuotose maišeliuose Ir to priežastis buvo ta, jog per praėjusias savaitės, e, prieš baigiantis balandžio mėnesiui, buvo visiškai aišku, kad daugelis valstybių narių neįgyvendins šio reikalavimo. Tuo metu e, tokių valstybių skaičių sudarė daugiau negu pusę. Tai tikrai yra padėtis, kurią mes esame labai nepatenkinti. Mes e, jau aptarėme šią padėtį kartu ir sakėme, jog komisija turėtų laikytis tvirtai įvedant skyščių kontrolės kon... E, reikalavimų palengvinimą. Tačiau galiausiai tik nedaugelis e, būtų neįvykdę šio teisės akto. Tačiau galiausiai paaiškėjo, kad 15 valstybių narių neįgyvendins ir tai paaiškėjo tik dieną prieš įsigaliojant šiai taisykliai. Ir buvo išreikštas prašymas surinkti konsultacijas dėl saugumo kontrolės, dėl skyščių, kurie yra importuojami iš trečiųjų šalių. Taigi, pono Kalas vardu susisiekiau su jūsų pirmininku, kuris pasakė, jog per kelias savaitės galbūt mes galėsime apsvarstyti šią taisyklę ir jos atidėjimą ir galbūt po kelių savaičių galėsime jūs informuoti. Taigi, kokia yra padėtis šiuo metu? Pirmiausia, gavę JAV informaciją, mes iš karto paprašėme dėrybininko iš JAV atvykti į Briuselį ir informuoti mus apie papildomas saugumo priemonės, kurių reikalaus JAV, tuomet, kai mes nustatysime tokį taisyklių palengvinimą ES. Mes tą padarėme gegužės ketvirtą dieną, dėja diskusijų metu paaiškėjo, jog pasiekimas, kurį pasiekėme gegužės 6 dieną, buvo nepriimtinas dėl saugumo priežasčių, kadangi e, mums taip pasakė Vašingtonas, atsižvelgiant į saugumo padėtį e, po Bin Ladeno žūties. Taigi, gegužės 11 ir 12 dieną mes aptarėme padėtį su valstybėmis narėmis ir iš devinių valstybių narių, kurios e, buvo pasirengusios taikyti e, lengvesnė, lengvesnius kontrolės, e, skaičių kontrolės reikalavimus iki balandžio pabaigos, atrodo, jog dabar tik dvi arba trys valstybės narės yra pasirengusios tą daryti, jeigu jos tuo pat metu turės įgyvendinti griežtas priemonės kontrolės transatlantinių skrydžių atžvilgių. Taigi padėtis yra gana sudėtinga. Turime 26, 25, 24 valstybės narės, kurios tikriausiai pasinaudos tuo, ką jūs vadinate išlygos išlyga. E, tai yra tam tikra nuostata teisės akte, kuri leidžia valstybėms narėms taikyti griežtesnės priemonės. Akivaizdu, jog galėtume patikrinti, ar šios priemonės iš tikrųjų yra griežtesnės 24 valstybėse narėse. Tačiau iš principo, atsižvelgiant į esamą saugumo padėtį, tai pareikalaus tikrai sudėtingų priemonių, šis uždavinys bus sunkus. Taigi komisijoje vice prezidentas e, Kalasas, vicepirmininkas Kalas priejo prie išvados, jog galbūt mums reikėtų e, pasinaudoti geriausių šioje blogoje padėtyje ir parengti geresnį realų tikslą, būtent panaikinti skyščių kontrolę iki 2030 metų. Taigi, norėtume Jums pasiūlyti štai ką. Tęsime, keisdami esamas taisyklės, transformuodami tai, kas šiuo metu yra prievolė nustatyti mažesnę skyščių iš trečiųjų valstybių kontrolę ir valstybės narės dabar jau turės ne prievalę, o teisę taip elgtis. Taigi jos turės pasirinkimą, ar jos tą norės taikyti ar ne, ir jos galės taikyti griežtesnės priemonės, jeigu norės nesilaikyti mažesnių kontrolės priemonių, arba galės taikyti šias e, mažesnės kontrolės priemonės transatlantinių skrydžių atžvilgių. E, tos valstybės narės, kurios norės išmėginti, e, naujas priemonės galės tai daryti, tačiau apskritai skyšių kontrolė bus nutraukta iki 2030 metų. Pasakykite, kas galėtų mūsų patikinti, kad 2030 metais mes nebūsime tokioje pačioje padėtyje, kaip kad esame dabar. Šiuo klausimu vienintelis dalykas, kurį galėčiau Jums pasakyti, yra tai, jog mes pasimokėme iš to, ką patiriame šiuo metu ir vienintelis dalykas, kurį galėtume padaryti, yra uh, užuot pasitikėjus, kontroliuoti. Taigi iš principo mes siūlome iki 2013 metų įsteigti darbo grupę, kurioje dalyvautų valstybės narės, taip pat pramonės šakos, kurios gamina tam tikrą įrangą, kurią galima kontroliuoti skyščių įvežimą, e, taip pat dalyvautų oro bendrovės. Ir jūs, ir nuo, jūs nuolat būtumėte informuojami, kaip vyksta visas šis procesas siekiant panaikinti skyščių kontrolę. Taigi mes turime dvi savaitės, tačiau realiai tik dvi, tris dienas kol išanalizuosime e, valstybių narių padėtį. Žinoma, kai kurios valstybės narės atsilieka, kai kurios vykdo viešuosius pirkimus, tačiau. Taigi dabar mes turime įsteigti darbo grupę, vėliau vėl pateiksime jūs informaciją ir užtikrinsime, kad 2013 metų galutinė data yra tinkama. Vienintelis dalykas, kurį turime padaryti, yra užtikrinti, kad uh, nekils kažkokių sunkumų dėl transatlantinių skrydžių. Mes sprendžiame šį klausimą atviro dangaus komitete, taip pat jis susirinks į posėdį birželio 22 dieną ir mes sieksime bendros ES-JAV deklaracijos iki 2013 metų. Sieksime dirbti kartu tam, kad panaikintume skaičių kontrolę iki 2013 metų. Esu visiškai tikras, kad visi šie dalykai yra labai svarbus. Jūs e, būtumėte teisūs, jei mane kritikuotumėte ir pasakytumėte, kad aš apie tai jau kalbėjau 2011 metais anksčiau, metų pradžioje. Ir manau, jog dabar nebūtų prasmės panaikinti mūsų 2013 metų galutinį datą, tačiau mes turėtume labai realiai panalizuoti padėtį per ateinančius kelis mėnesius ir tam, kad galėtume pasakyti, ar tokia galutinė data yra prasminga. Taigi mes sieksime tą daryti, nesididžiuoju to padėtimi, kurioje esame dabar. Esu nepatenkintas ir galiu Jums pasakyti, kad vicepirmininkas Kalas yra itin nepatenkintas dėl tokios padėties. Mes taip pat nebuvome informuoti valstybių narių, mes nebuvome tinkamai įspėti mūsų transatlantinio partnerio. Ir dabar turime užtikrinti, kad tie mechanizmai, tos priemonės, kurias įgyvendinsime, uh, bus tinkami tam, kad mes galėtume įgyvendyti savo tikslus iki numatytos galtinės datos. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju, panui Roitė. Dabar suteiksiu nariams po tris minutės pasisakyti. Ir po to svečiui e, e, suteiksiu dar dešimt minučių, kad jis galėtų atsakyti. Pane Foster, ponas Digrandis Paskal. Ponas Flankenstein ir aš pas pasisakysiu, kad viską gražiai užbaigčiau. Ponas Groš. Sina. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes jau turėjome progą apie tai kalbėti. Tačiau bet kokiu atveju negaliu paneigti, e, kad man būtų maloniau, jeigu ir taryba čia prisidėtų šioje diskusijoje. Nes iš tiesų e, ateičiai mes turime išspręsti kelias klausimus. Iš dalies pritariu jūsų analizai žinodamas, kad mes kaip e, e, e, parlamentas tarsi atlikome neblogą pasą komisijai, kaip futbolo terminais kalbant. Tačiau mes žinome, kas įvyko Prancūzijoje ir kas iš esmės atsitiks, jeigu visos valstybės narės taip reaguos. Ir šitas precedentas reiškia, kad taryba nedaro to, kam jinai yra įsipareigojusi. Mes, žinoma, palikome atviras atsarginės durelės, kad, sakykime, tas nelegalumas įgautų ir legalumo prūvažų. Tačiau bet kokiu atveju reikia atkreipti dėmesį, tarybos dėmesį į tai, kad mes vis dėlto manome, kad Saugumas yra tas dalykas, į kurį reikia investuoti. Ir čia oro uostuose kalbame ypač apie didžiausias investicijas. Kitas dalykas, e, diskusija e, yra nesažininga parlamento atžvilgiu, e, taip pat keleivių atžvilgiu, nes vėl dabar keleiviai yra suneraminti, jie jaučiasi nesaugus ir į tuos e, visuomenės nuomonės nekreipiama dėmesio. Todėl aš manau, kad vis dėlto e, šitą diskusiją vyksta nesažiningai. E, aš norėčiau pasakyti, kad EPP frakcija dirba vis dėlto tą linkme ir mes galim pasimokyti iš praeities. Mes negalime suteikti galimybės atsisakyti dalyvauti bendroje saugumo sistemoje, nes taip tik tai įtvirtinamas netikrumas. Kitas dalykas, mes turime vengti e, bet kokią sąrašą su technologijomis. Mes praeitįje e, bandėme nustatyti e, kelis galutinius terminus, pavyzdžiui, sprendimus priimti, kurie buvo susijęti su technologijomis. Tačiau tų technologijų pažangių nebuvo nustatytų laiku. Kitas dalykas dabar mūsų santykiai su JAV. Mes turime juos numatyti iš anksto. Aš man nekilo jokių problemų mm, dėl to, kad mes 2011 metais e, jau priimtume atitinkamus sprendimus. Aš manau, kad 2012 metais e, mes galėtume su JAV ir su kitomis suinteresuotomis šalimis ir santūros asmenimis, su, e, su kuriamis mes sudarėme sutartis, priimti sprendimą, kad mes 2013 metais būtent atsisakysime e, skaičių draudimo. Čia iš esmės e, kyla e, klausimas ne dėl technologinių priežasčių, bet dėl saugumo klausimo. Jeigu mes norime būti patikimi kaip parlamentas, mes 2012 metais turėtume nustatyti galutinį terminą, iki kurio turėtų visus universitetų šalis priimti sprendimą 2013 metų. Pone Alkadravė, 3 mėnesiai, 3 minutės jums. Dėkuoju, pirmininkė. Aš su koordinatorius ir mes šį klausimą svarstėme jau už uždarų durų. Jau antrą kartą jau mes atidedame šios priemonės įgyvendinimą. Kai kurios valstybės narės pašė paskutinę minutę pranešė, kad jos neketina jos gyvendinti. Panašu, kad e, problemų kyla dėl komisijos darbo metodo. Akivaizdu, jog yra piknaudžiaujama. Ir valstybės narės dažnai taiko griežtesnės priemonės. Turime nusiųsti labai aišku signalą valstybėms e, narėms. Mes norime, kad valstybės narės taryboje įsipareigotų finansuoti šių priemonių taikymą. Dabar taryba turi įrodyti, jog ji gali veikti, kad jie geba veikti. Na, darbo grupėje mes kalbėjome, kad dabartinė situacija yra labai sudėtinga ir tai, kas yra dabar pasiūloma, yra ko gero geriausias sprendimas. Jūs siūlote 2013 metus kaip galutinį terminą ir taip pat manote, kad pavyks sustarti su amerikiečiais. Puiku. Mums reikia, kad taryba labai aiškiai prisimtų įsipareigojimų šiuo klausimu. Ir mes turime priimti dokumentą plenarnėme posėdėje ir mūsų pirmininkas taip pat galėtų padaryti atitinkamą pareiškimą, reikalaudami, kad taryba imtųsi veiksmų. Būtina yra stebėti situaciją valstybėse narise negalima informuoti mūsų apie tai, kad valstybės narės neketina taikyti šių priemonių likus tik kelioms dienoms iki jų gyvenimo termino. Iš tikrųjų, aš nusivyliu, kad valstybės narės atsisako įgyveninti to tą, kas iš tikrųjų buvo sutarta jau. Iš esmės mes norime Europos piliečių naudai taikyti tam tikras lengvatinės taisyklės, tačiau valstybės narės priešinasi. Iš esmės ta informacija, kuri turėjo būti pateikta balandžio 29 dieną, jinai buvo nepaskelbta ir keleiviai paprastai apie tai nieko nežino, kaip visada, ir todėl iš esmės nebuvo gyventi mūsų sprendimą. Ir čia, kaip buvo sakyta, iš esmės tas presidentinis atvejis mums iš tikrųjų turėtų kaišyti mm, pagalius į ratus. Ir e, tokiais, tokia atveju reikėtų pasitarti ir su pravalės atstovais, tai būtent e, su, e, su oro bendrovėmis. Šitas sustarimas, kurį mm, mes e, sudarėme su JAF, aš manau, yra pakankamai tinkamas ir protingas. Aš visada stengiuosi pozityviai e, stebėti e, dabartinius pokyčius. Aš manau, kad 2013 metais mes turėsime modernesnės technologijas. E, ir e, kontrolė bus žymiai paprastesnė. Galbūt nebus netgi e, bagažo skaitytuvai. Tai yra e, palengvinimas kontrolės ir manau, kad tai yra pakankamai tinkamas sprendimas. Pane Lichtenberger, trys minutės. Ja, herzlichen Dank. Ačiū. Iš tiesų, galiu pritarti daugeliu atveju, kuriuos minėjo panas Grošas. Uh, E, žinoma, problema yra, e, yra paprasta. Jeigu yra tam tikra atsisakymo taisyklė, tada daugelis ir pasinaudoja ją. Ir, e, kai matome, taryba iš esmės nenori turėti taisyklių, kurios būtų taikomos visai Europos Sąjungai. Jie žaidžia savo žaidimėlius, nes valstybės narės būtent nesutinka su tokiamis taisyklėmis. Ir Aš manau, kad e, mums turėtų būti aišku, kad ateityje e, mes turėtume aiškiau planuoti, kokį mes norime 2013 metais. Mano, e, kolegė Maisner tikriausiai nesutiks su manimi, jeigu aš pasakysiu, kad iš tikrųjų ne pramonė susitarė su taryba E, reikia iš esmės tartis su suinteresuotais asmenimis, tie, kurie moka būtent už tą saugumą. E, tai saugumo ekspertais reikia tartis ir su visais e, kitais ekspertais. Žinoma, yra tam tikra įranga, kurią galima skanuoti, pavyzdžiui, bagažus arba kitus dalykus, tačiau tie, ta įranga yra brangi ir reikia aiškiai pasakyti, kiek kainuoja tokia technologija. Yra kūrima daug technologijos, uh, E, daug įvairių įrenginių, tačiau bet kokiu atveju ta technologija kainuoja. Ir tai reikia atsižvelgti. E, aš manau, kad e, valstybės narės gali pasirinkti tokią galimybę. Vienintelę galimybę. Aš manau, kad 2012 metais mes turėtume atlikti įvertinimą, būtent ar reglamentas yra būtinas ir kokį vaidmenį jis atliks. Ir mes pastarį kartą kalbėjome kągi, kągi reiškia šitas e, reglamentas vien tik tai e, psichologiškai. Ir tada e, turėsime išsiaiškinti, ar iš tikrųjų reikia taip smarkiai investuoti tas technologijas, kurios skiriamas mūsų saugai. E, čia mes nuolat patenkame į tuos pačius pastus, kalbėdami technologijas ir apie kaštus. E, dar kitas dalykas, įvyks e, susitikimas ES e, ir JAV delegacijų Budapešte. Ir ten bus kalbama ne tik apie PNR, keliaivių duomenų įrašus, bet ir apie skrydžius. Aš manau, kad mes turėtume atsisakyti tos minties, uh, kad e, su Junktinėmis Amerikos e, valstijomis e, galima diskutuoti, tik tai perimant jų taisyklės. Mes turime pristatyti ir savo vertybės ir kovoti už jas, būti savarankišni ir oresni, nes vis atsidurime tokiuose situacijose, kai ES praktiškai piliečiai jos pradeda nepasitikėti. Pane Foster, tris minutės. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums, ponė Reuteriai, už Jūsų paaiškinimus. Na, tiesą sakant, turiu prisipažinti, kad aš tikrai nenorėčiau prieštarauti tam, ką Jūs pasakė. Niekas ne, e, netikė, jog galima yra įgyvendinti 2011 metų balandžio 29-osios reikalavimus. Mes visi bendraujame su gamintojais ir žinome, kad jie tiesiog to negalės padaryti. Taigi 2013 metai yra kur kas realistiškesnis terminas. Asmeniškai turiu Jums kai ką pasakyti, o asmeniškai komisijai to negaliu teikti. Bet jums galiu pasakyti, kad, kad būtų per naivu tikėtis, kad visos valstybės narės e, tiesiog automatiškai įgyvendins visus taikomus reikalavimus, nes mes žinome, kad saugumo sistemos valstybės narėse yra skirtingos ir vargu, ar ši situacija pasikeis. Dabar apie ką mes kalbame? Būtų buvę apie puiku, jeigu viskas būtų gyveninti iki 2011 metų. Aš esu keleivė ir tikrai nenoriu praleisti 3 ar 4 valandas oro uoste vien dėl to, kad kažka, kažkam atrodo, kad, kad keliaivius galima tikrinti taikant pažangesnės technologijas. Mes kalbame apie leidžiamus skyšių kiekius ir iš esmės galime išsiversti su uh, 100 ml nes e, dabar tokia sistema yra taikoma ir taikoma yra neblogai. Taip, jūs galite kalbėtis su JAV, gal ir mums reikėtų darbo grupės šiuo klausimu, ar mes turime dirbti šioje darbo grupėje, gal ne, gal ir nebūtina, tačiau akivaizdu, jog e, oro bendrovių, oro uostų, saugumo tarnybų bei e, orlaivių gamintojai turėtų būti šioje darbo grupėje. Žinot, Kai aš lipu į lėktuvą, mane labiausiai domina tai, kad aš galėčiau jaustis saugiai 10 km aukštyje, o ne tai, kiek skyšių man leista yra gabenti. Taigi siūlyčiau elgtis konstruktyviai. Ir Komisijai noriu pasakyti, kad man atrodo, kad jūs e, bendraujate su teisingais žmonėmis. Ačiū, kad jūs pas mus atvykote ir mes kitą kartą nekantriai ne jūsų lauksime ir tikiuosi, kad jūs galėsite mums pateikti daugiau informacijos apie tai, kaip galima būtų visas problemas e, spręsti protingai. Nas de Grandes. Tris minutės. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Gracias, presidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, ko gero, niekas negalėtų prieštarauti tam, kas buvo pasakyta ir aš priminu tam, ką pasakė ponas Reuter. Yra vienas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Man teko garbė renkti pranešimą apie oro transporto saugumą. Kai vyko spaudos konferenciją vienas iš žurnalistų paklausė, kodėl nėra dar taikomas e, balandžio 29-osios dienos dokumentas. Aš jam pasakiau, kad e, transporto komitetas svarsto šį klausimą. Ir e, aš kalbėjau taip pat ir apie ES institucijų įvaizdį. Tam, kad viską galima būtų suprasti, būtų gerai žinoti, nuo ko viskas prasidėjo. Mes rengėme pranešimą ir manau, kad mūsų pranešimas buvo parinktas gan atsargiai, nes mes supratome, kad kai kurių priemonių reikia tam, kad galėtume kovoti su terorizmu. Mes susitarėme ir ponas Juso dalyvavo rengiant gan racionalų, nuosaikų rezoliucijos projektą. Mes e, taip pat susitarėme dėl 2013 metų termino. Nelengva yra visoms valstybėms narėms ir ES institucijoms susitarti. Pirmiausia dėl to, kad e, jos visos turi skirtingų interesų. Ir e, Todėl susitarti dėl bendrų saugumo taisyklių yra labai sunku. Be to, niekas nežino iš tikrųjų, kaip galima būtų geriausiai užtikrinti saugumą. Na, aš galiu žavėtis jungtinėmis valstijomis, tačiau dažnai jie nueina per toli. Jei mes turėsime bendro vieningo dangaus susitarimą, tuomet gal ir amerikiečiai galės atsižvelgti į mūsų europiečių reikalavimus. svarstant šį klausimą yra svarbu yra nepamiršti, jog iškyla grėsmė mūsų institucijų įvaizdžiui. Piliečiai žvelgia į mus ir tikisi, kad mes prisimsime politinę atsakomybę. Iš esmės šis klausimas yra nesusijęs ir su pagrindinių teisų hartija. Mes netiesiog savo norų užsimanėme stiprinti ir griežtinti saugumo taisyklės. Ne, to nori mūsų piliečiai, taigi turime pateisinti jų lūkesčius. Dėkuoju, panas Leichtfried. Ačiū, panė pirmininkė. E, iš tiesų, e, man nemalonu dabar prieštarauti kai, m, keliems kolegoms. E, čia iš tiesų nemaloniausia prieštarauti kolegijai Lichtenberger. Aš nemanau, kad e, vienintelis kaltasis šio e, šioje situacijoje yra taryba. Manau, kad e, vis dėlto reikia optimizuoti mūsų bendrą diskusiją. E, čia iš esmės ne tik taryba ir valstybės narės turi pasitemti. Ir manau, kad ir mes, kaip Europos parlamentas, e, nebuvome labai išmintingi priimdami sprendimus E, aš taip pat manau, kad Europos komisija netkreipė dėmesio atitinkamus signalus, kuriuos buvo galima pamatyti. Ir aš neįsivaizduoju, kad e, likus dienai iki naujo, naujo etapo nebuvo aišku, kad iš tiesų galima atsisakyti, sakykime, tų skaičių draudimo. Aš čia kalbu apie mm, valstybės narės ir, kaip mes autoriai sakom, iš tikrųjų niekam nebuvo net įdomu toks sprendimas. Ir niekas net nepasirūpino, kad saugumas būtų sustiprintas e, įdėgus kažkokias naujas technologijas nuo balandžio pabaigos. Aš manau, kad mes iš tikrųjų turėtume susikaupti ir iš tikrųjų pažiūrėti, kas yra įgyvendinama valstybėse narėse ir kas yra įgyvendinama mūsų kit, kitose partneriuose, kitose valstybėse, trečiose valstybėse. Blogiausia, kad gali stikti, kad mes nustatysime galutinę datą ir likus kelioms dienos iki tos galutinės datos pastebėsime, kad vis dėlto ta naujoji sistema neveikia ir reikia jos atsisakyti. Ir iš tiesų man visai nesvarbu, kad, sakykime, tarptautinės duty free arba bemuitės parduotuvės mažiau uždirbs. Svarbiausia, kad technologijos veiktų. Visi dalyvautų bendrame procese, kad būtų saugumas užtikrintas. Todėl aš manau, kad e, jeigu e, kokia nors nauja sistema iš tikrųjų yra neįgyvendinama arba netinkama, tai ne, neverta jos ir imtis. Todėl imkime protingų sprendimų. Nenustatykime galutinių datų arba nenustatykime kažkokių e, technologijų, kurių neįmanoma įgyvendinti. Minutes. Ponas Isada, trys minutės. Bardzo dziękuję, e, panie przewodniczący. Ačiū, pirmininkė. Jau ne pirmą kartą aš pritariu ankstesniajam kalbėtojui, ponui Leichtfriedui. Iš tikrųjų dabar neturiu daug ką pasakyti, norėčiau tik tai išreikšti savo nepasitenkinimą dėl skyščių lėktuve ribojimo. Man susidaro įspūdis, nežinau, ar tai yra valstybių narių blogos valios ar technologijos rezultatas, dėl ko mes negalėjome įgyvendinti savo siekių. Šiandien mes neturime technologijų, kurios galėtų uh, skirti, kurie skaičiai yra saugus, o kurie nesaugus. Jeigu tokia technologija šiandien yra, prašau komisiją pasakykite mums, kiek kainuotų tokia įranga. Mes šiandien to nežinome, kas jau buvo pasakyta. ES nėra vienintelis vienintelė valstybių grupė pasaulyje. Mes turime partnerių trečiosiuose valstybėse narėse, kurių lėktuvai atvyksta į ES, taip pat iš ES vyksta skrydžiai į trečiasias šalis ir norėčiau paklausti jūsų už tai, ko. Ar mūsų partneriai buvo pasirengę pritarti tokiems standartams, kuriuos mes norėjome įvesti mūsų oro uostuose. Ačiū. Ačiū, ponas Flakenstein. Pane pirmininkė, iš tiesų jau viskas pasakyta, todėl trumpai kalbėsiu. Jūs žinome, e, ponė Rūtinė, kad e, aš buvau labai skeptiškai nusiteikęs šiam tarpiniam etapui. Tačiau e, bet kokiu atveju negaliu džiaugtis ir pačią procedūrą, kuri buvo visiškai neįmanoma. Man labai svarbu, kad jūs pats signalizuojate, kad mes pirmiausia apsaugosime visuomenę nuo tolesnių eksperimentų. Mm ir akivaizdu, kad, e, kad kai kurios valstybės, bet jau dauguma valstybių iš tiesų yra prisipirkusios tos technologijos, turi visą įrangą ir negali jų panaudoti. E, kitas dalykas, tai 2013 metais bus sustarimas sudarytas su JAV. Ir aš norėčiau pasakyti, kad vis dėlto ne 13 metais mes turėtume galutinę datą nustatyti, bet e, jau 12 metais nustatyti e, e, galutinę datą, susitarti dėl 13 metų. Dabar aš pats pasisakysiu. Norėčiau išreikšti savo nepasitikėjimą. Man atrodo, mes pirmiausia turėtume labai aiškiai pasakyti, kaip jau buvo pasakyta uh, Pradėkime kalbėti nuo to, jog šis atidėjimas kilo ne dėl saugumo klausimų, bet dėl finansinių suvaržymų. Šį procesą stabdo finansai, naujų technologijų finansavimas, o nesaugumas. Kalbėjau su ekspertais, jis sako, jog įranga yra parengta, kalbėjau su oro uostais, jis sako ne, kalbėjau su vyriausybėmis, jie net nežino, ar jie yra pasirengę ar ne. Tačiau svarbiausia yra tai, jog mes turėsime už tai mokėti. Ir man atrodo, jog teisinga sakyti tai, jog mes negalime kaltinti vien tik tai tarybos. Negalime to daryti. Mes taip pat turime prisimti atsakomybę. Dėl to, jog mes pirmiausia nustatėme tokią nuostatą teisės aktuose, tai jau buvo mūsų problema. Ir ateitie mes taip pat turėsime iš to pasimokyti. O komisija taip pat turi prisimti atsakomybę dėl to, jog jie laukia per ilgai, kol jau iš tikrųjų sulaukė to smūgio. Na, kągi daro oro uostai? Oro uostai užsėmė lobistinę veiklą labai smarkiai ir dabar jau jie taip pat kelia problemų. Tam, tikra, tam tikrų prasme pramoniniai lobistai taip pat mums sudaro rūpeščių. Taigi galiu tai pasakyti visiškai atvirai ir sąžiningai, kad šios problemos yra susijusios su pinigais. Toliau, jungtinių valstijų įsikišimas. Pirmiausia, mes turėsime laikytis, e, teis, laikytis teisės aktui. Tačiau mes e, galime nukentėti ir komerciškai. Mums gali pasakyti, pavyzdžiui, kad mes negalime įgyveninti šių teisės aktų dėl to, jog mums kyla rūpešių dėl saugumo. To, pavyzdžiui, JAV gali pasakyti, jog jie taip pat nepritarė. Taip pat bus tokių, kurie ES, pavyzdžiui, nesilaikysis e, šių teisės aktų. Uh, Taip pat norėčiau pasakyti štai ką dėl 2013 metų terminų. Nėra jokių garantijų, kad šis teisės aktas 2013 metais ne atsidurs tokioje padėtyje, kaip kad esame ir dabar. Kažkas kalbėjo apie tarybos viešąjį įsipareigojimą. Taip, na, kasgi yra tarybos viešasis įsipareigojimas? tarybos pažadai yra tiesiog kaip pirago plutelė, jie labai lengvai trupa. Aš nepasitikiu jais. Santykiai su taryba dabar yra patys blogiausi, kalbant apie mūsų komiteto santykius su juo. Mes turėjome labai ilgas diskusijas e, šiandien po pietų dėl kito dosije. Taryba taip pat nesilaikė savo pažadų jo atžvilgiu. Taigi aš tikrai nepasitikėčiau tarybos įsipareigojimais, jie nieko nereiškia, tikrai jie net neverti to popieriaus, ant kurio yra išdėstyti. Na, o kurgi mums dabar reikia eiti toliau? Turime vis tiek laikytis 2013 metų galutinio termino. Turime išspręsti šį klausimą iki tos datos. Na, pavyzdžiui, galėsime, pavyzdžiui, tuo metu nu, susekti kitą Alkaidos vadovą e, ir kils vėl rūpeščių dėl saugumo. Bus įgyvendinti kiti reikalavimai dėl, pavyzdžiui, kūno skaitytuvų. Turėsime remtis ir kitais susitarimais. Mes turime susidėrėti su JAV dėl to, kad jie vėliau netampytų kilimėlio į savo pusę iš po mūsų įstatymų. Aš manau, jog šios taisyklės yra absurdiškos. Pamirškime, ką galvoja taryba šioje srityje. Pamėginkime išspręsti šį klausimą su JAV, tam, kad neatsidurtume tokioje padėtyje, kaip kad jau buvome anksčiau. Žinote, aš manau, jog mes E, dabar neturime jokio pasirinkimo. Toksai hopsoniškas pasirinkimas. Turiu pasakyti, jog iš tikrųjų burnoje liko tikrai labai blogas poskonis, bent jau šiame komitete. Nariai gali nesutikti, bet aš taip manau. Tarybos veiksmai šioje srityje paliko tikrai labai kartų skonį komiteto burnoje. Ponas Reuter. Prašom. Pone Lichtenberger, dar dėl tvarkos. Na, jei galima, galbūt ponas Rotelės galėtų pakomentuoti apie pelenus ir vulkanus. Šis klausimas ir vėl iškyla. Galbūt galėtumėte pasakyti keletą sakinių dėl to. Pirmininkas, na, jūs norite nukreipti riziką, o ne ją valdyti. Taip, Dar nemetas panikuoti, tačiau prašom, ponė Reuterį. Jei norėtumėte atsakyti klausimus dėl saugumo, mes vis dar turime vertėjų su mumis, taigi galite taip pat pakalbėti ir apie patį lengviausią pelenų debesėlį, prašom. Chairman, and, uh... Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems šio komiteto nariams už tai, kad E, išreiškė gerą, na nesakyčiau, supratimą, bet e, tikrai darniai padiskutavo apie tai, ką jūs tikrai turėtumėte jausti. Galbūt galėčiau pirmiausia pakomentuoti apie keletą dalykų ir pradėčiau nuo to, apie ką kalbėjo ponas Degrandės. Man atrodo, mes turime užtikrinti, kad ir toliau veiksime Europos Sąjungoje kaip veikėjas saugumo klausimų atžvilgių tam, kad e, nekompromituotume taip pat ir nacionalinių saugumo strategijų. Išlygos nuostatos taikymas reikštų, jog būtų kitaip traktuojama ES politiką. Norėčiau priminti Jums, kad e, netgi dėrybose dėl išlygos Jūs kai ką gavote. Ir valstybės narės norėjo modifikuoti e, šią išlygą, o komisija norėjo patikrinti, ar kaip ji bus taikoma. Ir čia matome e, sudėtingą procesą, per kurį turėjome pereiti. Mes turėjome pasižiūrėti, ką iš tikrųjų daro valstybės narės, ar šis klausimas yra susijęs su finansiniais dalykais ar su saugumo klausimais. Ir mes tikėjomės kad atsakymas ateis jau iki balandžio 29 dienos ir sakėme, jog valstybės, kurios netaikys, bus patrauktos į teismą. Tačiau kuomet tokių valstybių pasidarė jau 25, tai tapo tikrai labai sudėtinga. Taip pat kyla ir klausimas susijęs su Amerika. Taigi mes turime užtikrinti, kad saugumo politikos atžvilgių ir toliau turėsime europinį požiūrį. Toliau. Norėčiau sureaguoti dėl to, jog galbūt dabar mes, sakoma, nesame pasirengę, yra kritikuojamas visas procesas ir mechanizmas, pagal kurį sakoma, jog nebereikia pasitikėti, reikia kontroliuoti. Kalbant apie įvairias intervencinės priemonės, norėčiau paklausti, ar mes turime išlaikyti 2013 metų terminą, ar paliekame atvirą datą kalbant apie skyščių kontrolės panaikinimą. Norėčiau Jums pasakyti, kad e, žinoma, Jūs e, prisimenate taip pat kaip ir aš, kad visą šį procesą, taigi 2013 metų terminas e, parlamente buvo plačiai diskutuojamas, buvo ši data laikoma tik tarpiniu žingsniu Iš tikrųjų, dėl šios datos buvo susitarta tarptautiniu mastu. Mes turime JAV, Kanados pareiškimus, Australijos pareiškimą, ES pareiškimą, kuriais sakoma, jog mes norime e, panaikinti skaičių kontrolę iki 2013 metų. Taigi siūlyčiau neatsisakyti šios datos. Ir ponas Grošas sakė, jog iš tikrųjų būtų tinkama pasižiūrėti 2012 metais, ar ši data būtų realiai gyvendinama. Mes turime taip elgtis, kadangi iš esmės, ko mes norime, jūs norite, mes norime, kad keleivių gyvenimas būtų lengvesnis. Matome, jog dabar jie turi išminėti buteliukus iš savo lagaminų, e, perpilti skyščius į 100 ml buteliukus, visi tokie dalykai. Taigi mes turime įvertinti, kokioje padėtyje esame 2012 metais. Ir šis požiūris būtų taikomas ne tik ES, jam pritarė ir platesnė pasaulinė bendruomenė, siekdama palengvinti e, skrydžių transportą. Taigi siūlyčiau dabar taikyti pasirenkamąją sistemą skaičių kontrolės atžvilgių, išlaikyti 2013 metų galutinį terminą ir leisti valstybėms narėms ir vėl įsipareigoti įgyvendinti šias nuostatas iki 2013 metų. Taip pat ir pramonė čia turės dalyvauti, kaip parlamentas taip pat turėsite gauti atitinkamą informaciją, taigi jūs taip pat turėsite būti įsipareigoję nuveikti savo darbą iki tos datos. Ir dėja, aš taip pat gana dažnai atvyksiu pas jūs ir informuosiu jūs apie esamą padėtį. Tiek būtų. Na, nesu tikras, kokia, koks būtų šio komiteto statusas susirinkus 2012 metais. Tai vienintelė problema. Matau dabar, kad šis komitetas susitikinėjęs, tačiau, kalbant visiškai atvirai, man kelia nerima tai, kaip atrodys tas ad hoc komitetas 2012 metais komitetas, kuris susidės iš pramonės atstovų ir kitų atstovų. Jis ateis pas mus. Na, aš taip matyčiau. Dabar mes siūlome jums pakeisti esamus teisės aktus, nustatyti galutinę datą 2013 metus, mes ateisime pas jūs 2012 metais ir tada jūs įvertinsite ir galėsite pasakyti, ar tikslinga turėti tokią galutinę datą Taigi toks būtų mano pasiūlymas. Išlaikykite 2013 metų terminą, pasakykite, kad e, e, dabar galite taikyti tą sistemą pasirinktinai nuo 2011 metų ir gavę komisijos ataskaitą, remiantis darbo grupės nuveiktų darbų ir tarptautinių diskusijų darbų deklaracijomis, kurias turėsite iki tos datos, jūs nustatysite, ar tikslinga įvesti šią galtinę datą. Dėl pelenų labai trumpai. Turime dar šiek tiek laiko. Labai trumpai. Aš uždaviau labai svarbius, bet ir labai trumpus, trumpus klausimus. Pirmasis klausimas buvo toks. Ar jums žinoma yra apie skenavimo įrangą, kuri galėtų patikrinti, kiek e, skyšių gabena keleivis? E, aš galiu aiškiai atsakyti. Iš tiesų, apie 10 įrenginių yra sertifikuoti e, Europos civilinės aviacijos agentūros, kurios yra skirtos skyšių kontroliai. Ir yra į, į, įvairios klasės A ir B. Tačiau bet kokiu atveju prieš 29 e, balandžio dieną buvo daug, apie 10 tokių įrenginių, kurie buvo skirti, buvo skirti skenavimui skaičiu. Dėl pelenų. Trumpai e, norėčiau pasakyti e, dėl kainos, tikriausiai dėl tų įrenginių, apie kuriuos klausė ponas Zasana. Dabar dėl uh, e, 2012 metų galtinės datos. Je, je, kai aš pasiūliau 2012 metų šią galtinę datą, tada aš maniau, kad iš tiesų ir valstybės narės turėtų bent, metais, bent metus iš pradžių iš anksto tiksliau žinoti, ką jos įgyvenys 2013 metais. Taigi 2012 e, metais mes turėtume, e, mes turėtume jau žinoti, ko mes tikimės E, sulauksime reakcijų iš valstybių narių ir galbūt e, komitete padiskutuotume dar apie 2013 metus, kas mūsų laukia. E, galbūt patas Kadruji tikisi truputį per daug čia iš 12 metų, kad mes turėsime jau aiškę poziciją, tai būtent Europos parlamento komisijos poziciją. E, mes e, galbūt pasitarsime su pramonės atstovai, tai čia nėra svarbu. Ir mes 2012 metais jau galėsime pasakyti, ko mes laukiame ateityje. Gerai, dabar pelenų klausimas. Okay, Mr. Uh, Chairman, uh... Pone pirmininkė, iš esmės turime išmokti naują žodį kuris yra Grosvutan Jokul. Tai yra vulkano pavadinimas, kuris išsiveržė Islandijoje. Tai įvyko šeštadienio vakare, sekmadienį paskelbėme kritinę padėtį per eurokontrolę valstybių narių. Oro linijos buvo informuotos ir šiuo metu mes stebime bendrą padėtį e, ir žiūrime, kaip sklinda pelenų debesis. Man susidaro nuomonė, kad ES lygių šį kartą buvo reaguota greičiau, greit, greičiau ir geriau kadangi mes jau turime kritinių nelaimių mechanizmus po to, kai praėjusį kartą buvo išsiveržęs ugnikalnis. Vis tiek bus tam tikri skrydžio apribojimai, vis tiek kils klausimai dėl keleivių teisių, tai yra visiškai aišku, tačiau šiuo metu, atsižvelgiant į tai, kaip vystosi padėtis, o aš neturiu jos atnaujinimo e, kalbant apie pastarasis kelias valandas, tačiau atsižvelgiant į esamą padėtį, dabar jos negalime lyginti su ta padėtimi, kuri buvo praėjusiais metais, kuomet buvo atidėti skrydžiai didžiojoje ES dalyje. Valstybės narės visos laikosi procedūros, apie kurią mes su jomis kalbėjome kurią aptarėme, jos taiko požiūrį besiremiantį rizikos įvertinimu, kalbant apie analizę atliekamą dėl to, ar reikėtų vykdyti skrydį ar ne. Turėčiau pasakyti, jog ugnikalniai visuomet bus, tačiau tik praėjusiais metais mes išmokome, kaip spręsti tokius klausimus geriau ir koordinuočiau. Taigi Tiek galiu pasakyti jums šiuo metu. Jeigu pakalbėtumėte su meteorologais, jie jums pateiktų daugybę įvairių skirtingų prognozių dėl to, kaip sklis pelenų debesis. Tačiau visas šias prognozes lydi E, tam tikros apsidraudžiančios pastabos, sakančios, jog mes e, taip manome remdamiesi e, visomis tomis žiniomis, kurias šiuo metu turime. Tačiau noriu Jūs patikinti, jog mes dabar galime koordinuoti padėtį daug geriau negu kad tai darėme praeisiais metais. Taigi mes turime krizių valdymo procedūras, valstybės narės koordinuotai veikia, taip pat E, viskas vyksta koordinuojant klausimą kartu su pirmininkaujančia Vengrija. Kalbėjau su ministrais tų valstybių, kurios buvo labiausiai paveiktos, taigi tie galėčiau Jums pasakyti šiuo metu. Dabar tęsime anglų kalbą ir dėkojame vertėjams už jų šiandienos darbą. No, anybody, uh, Jackie? Yeah, it was just an update on that because Mr. Royce said he's not seen the news. There's updates all the time on Sky News. Uh,